Otwieramy nasze spotkanie. Pradedame mūsų posėdį. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame, bet laukiame e, kolegų parlamento narių ir reikia pasirašyti e, sąraše. Ir taip pat, e, na, dalyvavimas tai yra būtinas. Na, bet e, kaip paprastai, e, vertėjai paprašė šiek tiek laiko ir e, dabar galima perskaityti savo komunikatą. Prašome, prašome laikas jums. Šiandien 36-oji mūsų protesto veiksmų diena dėl nesubalansuotų ir prastų darbo sąlygų, kurios primestos vienašališkai. šališkai mūsų administracijos. Kai kurios e, kabinos e, dirba priverstinai, bet kuriuo atveju baigsime darbą šiandien tiksliai, kaip numatyta pagal darbo atvarkę. Na, ką dabar darysi? Reikia kažkaip prisijungti prie protesto, na, bet e, ką darysi? Aš čia, aišku, pajokavau, Mes e, suprantame, kad e, turite tokią teisę. Na, e, labai nuoširdžiai sveikinu svečius iš Europos komisijos, iš Žemės ūkio generalinio direktorato ir dalyvauja pon Chrysler, ponas Chrysler ir jie dirba ir finansų srityje. Mes bendradarbiaujam jau daug metų Dar ko gero, ponui celos, celos vadovaujant pradėjom bendradarbiauti. Taigi jau čia daug metų praėjo, sveikiname poną direktorių ir kitus darbuotojus. Taigi džiaugiamės, kad jūs esate su mumis ir galite perteikti mums žinių, informacijos, o pavadinimas, to pristatymo pavadinimas mus gazdina techniniai finansinės e, teisės akto pasiūlymo dėl BŽUP po 2020 metų pažymos aspektai. Tai yra mm, toks gazinantis pavadinimas, na ir nesaugu komentuoti tokią temą, tokį, tokį, tokią sritį, kur man yra mažai pažįstama ir suteiksiu žodį jums. Ir nebegaiždamas suteikiu žodį ponui direktoriui ir jūs e, nuspręsite, kaip pasidalinti e, savo pristatymą. Thank you very much, Chairman, for this introduction. Indeed, the idea... Dėkui už pristatymą. Na, šios popietės mintis yra pateikti jums techninį pristatymą ir galbūt šitas žodis techninis neišgazdins jūsų labai e, apibūdina turinio, bet manome, kad tai yra naudinga ir reikalinga pateikti jums, e, na, tinkamų išsamių paaiškinimų, e, kalbant apie BŽOP ir kai DFP yra pristatytos gegužės antrą dieną, kartais yra neteisingai suprantama, yra ne, netinkamai suprantami kai kurie skaičiai ir ne visai suprantama dalykai, o mūsų šios dienos pristatymo tikslas yra paaiškinti šitos klausimus ir reikalui esant pateikti daugiau paaiškinimų, jeigu jūs turėtumėte klausimų. Taigi, pirmiausia, pradėsiu pristatymą Ir jūs e, prisiminate apie tai kalbėti iš ryto ir šiandien taip pat e, aptarėte įvairius komisijos pasiūlymus apie teisėkuros procesą ir juos pristatė kolegos. Bet ką mes šiandien darom, tai tiesiog norim juos perkelti į biudžeto ir finansų kontekstą, kadangi akivaizdu šitie pasiūlymai yra protingi ir tikslingi tik tai tada, kai jie yra pripildyti gyvybės, kai aiškus finansavimas bendrosios žemės ūkio politikos, aiškiai ateitis ir dėl to mes šiandien ties šiuo aspektu ir susitelksim. Pirmiausia, bendras vaizdas. Tai yra biudžetas, kuris yra parengtas 21-27 metams, 365 e, mm, milijardai eurų. Na, ką kalbėti apie skaičių, apie pačią, patį skaičiaus dydį, nes, aišku, skaičius yra didžiulis, bet geriau reikėtų peržiūrėti į procentus, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad palyginus su tuo, ką turim šiandien, bus 5 procentų apkarpimas, 5 procentai sumažinta. Paaiškinti tą 5 procentų sumažinimą reikia žinoti, kokia yra pagrindinė linija, su kuo lyginti mm, būsimą pasiūlymą su dabartinė padėtimi. Mes manome, kad dėrėtų žiūrėti, kas yra padaryta ar bus padaryta 20 metams, nes e, individualus naudos gavėjai ar e, ūkininkas projektas ar bendrovė, jie mm, yra linkę lyginti su tuo, ką jie gauna 20, gaus 20 metais ir koks yra komisijos pasiūlymas ir koks bus jūsų ir tarybos sprendimas, ką jie gaus laikotarpį 21 metais. Tai ta bazinė linija yra 20 metai, ką ūkininkai naudos gavėjai gaus iš BŽP 20 metais. Aišku, reikia atmesti tas sumas, kurios yra skirtos Junktiniai karalystiai, kadangi Junktinė karalystė nebebus kito DFP dalis, taigi matome, pažiūrėsim tą kiekį, kur Junktinė karalystė gauna dešimtais, tai yra 4 milijardai eurų maždaug ir per 7 metus tai yra 2,7 e, 7 milijardo ir reikia atmesti tai iš tos bazinės linijos, kadangi ateityje nebus skirta e, asignavimų šiai valstybinariai. Na, jeigu žiūrėsim į abu ramščius detaliai, tai apačioje matome pirmą, e, pirmą ramstį ir matome čia labai nedidelį sumažinimą, tik tai minus vienas procentas, Manau, kad e, galim pasakyti, kad čia stabilu, stabilumas, ta, tas to pačios sumos ir kai dėl EFRD e yra didesnis 15 e, procentų sumažinimas ir pasižiūrėsim, kaip tai atsispindės realybėje, ką tai reikš politikoje antram ramsti kaimo plėtrai. Pažiūrėsim tiksliau. E, svarbu paminėti ir 10 milijardų 2020 e, horizonto, nes pirmą kartą yra specialus paketas horizontui 2020, taigi reikia paminėti už BŽP biudžeto ribų 5 milijardai eurų būtent tyrimams ir inovacijai e, žemės ūkio sektoriuje galim pasakyti, kad tai buvo labai sėkminga programa ir ją vykdome kartu su ATD su Horizon 2020 direktor, direktoratu ir vadovauja e, Žemės ūkio direktoratas, tai tikrai daug žadantis pro, projektas ir tikrai patiria sėkmę, todėl komisija siūlo dvigubinti e, skaičius šitai programai ir skirti 10 milijardų eurų. Na, reikėtų atidžiau pasižiūrėti į tą e, skirtumą, pasiskirstimą pirmam ramščiui 285,6 milijardo ir matome yra nedidelis padidėjimas pirmam ramstį jo profilyje yra dėl dviejų priežasčių. Yra specifinė situacija e, vaisių ir daržovių rinkoje, paaiškinsiu, ką tai reiškia, ir yra konvergencija Konvergencija reiškia, kad tos valstybės narės, kurios yra e, na, lygis mažiau negu 90 e, už hektarą, tai padidės 90 procentų. Ir matome bendrą skaičių. Na, ko nepasakiau pradžioje, ką reikėjo sakyti, bet pakartosiu dabar, noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai kad šitie skaičiai yra e, dabar e, įnamostomis kainomis skaičiai, ne, ne lankščiomis kainomis ir buvo tie skaičiai pristatyti dabartinėmis einamosiomis kainomis, tai reiškia, kad jūs nustatome, nustatomėte kainų lygį pagal pasiūlymo metus, pasiūlymo tikimo metus, 18 metų ir nepakeisti, tarsi nebūtų pakeitimų ir nebūtų kažkokios deflecijos ir reiškia tai realūs pinigai, kurie yra išmokami e, ūkininkams. nes yra maždaug 2 procentų deflecija ir tiesiog e, lyginame su paskutiniais pasiūlymo metais. Ir čia kyla tam tikras samišis nuolatinės ir dabartinės kainos ir prieš kelis metus irgi buvo tokia pat padėtis, bet tiesiog reikia tai paaiškinti e, šį skirtumą. Labai trumpa techninio pobūdžio pastaba čia dėl pirmojo ramščio Pirmasis e, ramstis, na, nėra visiškai finansuojamas per e, BFP, nes e, tai yra tos paskirtosios lėšos ir jos tai yra tai, kas asignuotosios pajamos ir jos lieka biudžete. Ir galbūt prisimenate, per pastarosius metus buvo super mokestį super e, įmokai e, kurį mok, ūkininkai reikėjo privalėjo mokėti, didesnė ir kas tais pinigais atsitiko, jie buvo perkelti į BŽUP biudžetą ir dabar pagrindinis asignuotojų pajamų šaltinis yra sąskaitų patvirtinimas ir jeigu valstybės narės nesilaiko sistemos taisyklių, tai tuomet jos turi mokėti korekcijas ir būtent tai grįžta į sektorių, kuris per pastaruosius metus labai dažnai padėjo mums finansuoti krizės kitose sritise, kadangi turėjom pakankamai pinigų dėl asignuotojų pajamų. Ir kai dėl asignuotojų m, mm, pajamų, jeigu palyginsim šitos skaičius su tuo, ką dabar turime, 14-10 e, metais, tai e, yra ženklus sumažėjimas. Anksčiau turėjome daug daugiau. Turėjome daug daugiau dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, buvo gana didelis e, atsilikimas e, patvirtinimo procedūroje ir pasiūlymas prieš septynis metus buvo patiktas, kad jeigu yra pinigai iš valstybių narių, bet antroji priežastis, kodėl yra toks didelis skirtumas, tai yra tai, kad naujas veikimo mechanizmas, kurį pristatė kolegos šį rytą, Mes manome, kad pagal šitą naująjį modelį bus daug, daug mažiau finansinių korekcijų valstybėms narėms. Tai yra viena iš e, konkrečių paaiškinimų, e, kodėl komisija mano, kad naujoji politika bus paprastesnė būtent tai yra ir įrodymas, kad bus paprastesnė, nes reiškia, kad valstybės narė patirs mažiau sunkumų perkeliant politiko valstybėse narėse, tai reiškia, kad mažiau pinigų grįž kaip pasignuotojų pajamų žemės ūkio biudžetą. Na, šiek tiek dėl sumažinimų, nes tai irgi labai svarbu pažiūrėti į kitus sektorius Na, bendras sumažinimas ir manau šitas skaičius dabar yra e, vėl ir vėl vartojamas, tai yra tiesioginėse išmokose minus 3,5 procentai. Minus, tai galim pasakyti apie vyną sektorių, bet ne apie vaisių daržovių. Dėl labai paprastos pažiūrties, kad e, vaisių daržovių sektoriui išlaidos remiasi tuo, kas, e, me, kai mes vadinam rinkos produkcijos vertė, tai yra procentai, kurie, kuris keičiasi ir didėja, nes e, produkcijos patikytos rinka didis didėja ir mes nesulom tą keisti. Tai reiškia, kad paprastai pagal šį pasiūlymą matysim nedidelį augimą vaistų daržovių sektoriui. Alyvolėjus, e, apiniai sumažinimas. Ir komisija siūlė padidinti biudžetą E, bitininkystiai, nors ir kitur apkarpimai, bet bitininkystėje yra e, augėjimas dėl, didėjimas dėl politinių priežasčių. Manau, kad komisija jums paaiškino savo priežastis. Na ir yra kiti klausimai, kurie yra svarbus, norėčiau kaip įdėmėsi tai, kad tai vadinamas e, school schemes, mokyklų schemos, tai mes nesiūlom šito sumažinimo, bet šitose schemose mes tiesiog siūlom išimti jungtinės karalystės paketą. Tai reiškia mažiau negu minus 3,9 procentai, bet tiesiog tai užtikrint stabilumą kitoms valstybėms narėms e, šitoj schemoje panašiai ir pusėje ir e, vėlgi minus 3,9 procentai, kad būtų e, nuseklus požiūris visose sektoriuose. Ir dar norėčiau kalbėti apie krizių rezervą. Nes žinote, dabartinė sistema, kuri yra e, įvesta pagal dabartinį MFF, tai yra DFP, reiškia, kad krizių rezervas yra sukūriamas mažinant tiesioginius išmokas visiems ūkininkams, jeigu pinigai krizių rezerve konkrečiais metai, metais yra panaudojami, tai viskas, o jeigu pinigai nepanaudojami, jie e, sugražinami, išmokami atgal tiems patiems ūkininkams tai yra labai sunki užduotis. Be to, na, visi Okininkai, e, kurie gauna mažiau negu 2000 eurų, jie, jie neprik, nedalyvauja šit, šitam darbe ir valstybėms narėms yra labai sunku identifikuoti šitos ūkininkus du kartus. Pirmiausia, e, surinkti pinigus, o paskui sumokėti atgal ir dažnai patenkame tokią padėtį, kad to, kiek sumos buvo labai mažas, nes sumažėjimas e, buvo mažesnis negu vienas procentas, tai įsivaizduokim, smulkiems ūkininkams vienas procentas kažkas gauna 5 e, tūkstančius eurų, tai tas 1 procentas yra 50 eurų. Tai procesas buvo be galo sudėtingas. Ką siūlome dabar? Tiesiog e, paprastas mechanizmas. Laikysim pas, paskutiniu laikotarpiu metų pinigus, taigi e, paskutinis mažinimas ūkininkams per laikotarpį paskutinius metus ir tiesiog jie bus perkeltas į ateitį ir bus nu, panaudojamas kaip dalis biudžeto. Jeigu panaudojamas, tai panaudojamas, o jeigu ne, tai tiesiog perkeltas kitiems metam, į kitus metus, o negražintas ūkininkams, remintis pastu, penkių metų patirtimi. Na, kaip žinote, mes niekada nepanaudojam krizių rezervo, nes visuomet randam e, kažkokių būdų kitaip e, sumokėti krizės atveju ir manom, kad Tai palengvina gyvenimą ir taip pat e, ši, šis naujasis krizių rezervas yra lengviau prieinamas. Jeigu kyla krizė, galima jį panaudoti labai greitai ir labai veiksmingai. Na, vėlgi, grįžtant prie tiesioginių išmokų, e, svarbi žinia yra tokia, kad minus kablelis 395 procentai yra kaip principas, bet aišku, yra valstybės narės, kurios gauna naudą iš to, ką mes vadiname konvergencija. Ir mes siūlome, kad toms valstybėms narėms mes padidintume per ateinančius šešis metus iki laikotarpio pabaigos mm, sumas, kurios turi būti mokamos kasmet. Ir taip pat yra kiti svarbus elementai DFP, kuriuos reikia paminėti yra mm, svarbus lankstumas tarp ramščių, na, į abi pusės, kaip sakoma. Ir yra galimybė, kaip matote, sektorinėse pasiūlymuose pirmajame ramstyje sukurti konkrečias specifinės programas žemės ūkio sektoriui. Na, norėčiau galbūt sekundėlę susitelkti ties šią diagramą. ką norim pasakyti, na, galbūt matėte anksčiau. Tai yra apžvalga tiesioginių išmokų už hektarą valstybėse narėse. Kas atsitinka, pasiūlymę aš norėčiau paaiškinti, pasinaudodamas dviejų valstybių narių pavyzdžių. Pažiūrėkime, Malta kairiai pusiai e, mėlynai pažymėta – mėlynas tulpelis, matom, ką Malta gauna už hektarą dabar. O tas toks violetinis e, siūlomas sumažinimas minus 3,9 procentai. O ta ruda oranžinė spalva, tai čia bus galutinis rezultatas. Malta nėra ta šalis, kur taikoma konvergencija ir Malta e, Maltos tiesioginės išmokos bus sumažintos 3,9 procentais. O priešingai pusė šitos diagramos matom Estiją. Taigi Estija, mėlynas tulpelis, ką gauna šiuo metu – violetinis, vėlgi tokia pat procedūra kaip ir Maltos atveju, sumažinom 3,9 procentais, nesumažinom visai, visom 27 norėm, minus 0,39 procentais, bet vėlgi Estija tai yra šalis, kur e, mažiau negu 90 procentų vidurkis, dėl to mes siūlome padidinti, pake, pakelti pagal šitą pasiūlymą, kurį e, rengėme kitiems šešiems metams. Sakyčiau, še, šis metus yra techninė pastaba, nes ir DFP yra septyni metai, bet pagal naująjį, tai paskutiniai metai yra naujos dalis, nes e, mok, ūkininkams mokama vienais metais vėluojant. Tai dėl to pirmieji naujos DFP metai yra senosios politikos tasta, dėl to aš kalbu ir apie šešis metus pagal konvergenciją. Kodėl šiek tiek čia staptelėjau? E, pereitą kartą, jeigu pamenate, e, ši tema, konvergencija, buvo labai prieštaringa tema. Nes praeitą kartą taip pat pasiūlymas buvo siūlyti finansuoti konvergenciją taip pat ir toms valstybėms, kurios yra kairėje, kitaip sakant, virš vidurkio. Ir tai privedė prie e, sudėtingos politinės diskusijos, aš tikiuosi dauguma iš jūsų dalyvavo ir prisiminame. Šiuo atveju mes siūlome tame tarp ir tiems, kurie dalyvauja konvergencijoje. E, numatyti daug didesnės išmokas, padidinimą negu kitoms valstybėms norėjams. Dabar antrasis ramstis. Aš jau patį skaičių paminėjau - 78 e, milijardai su viršum e, atrodo tarsi apkarpyta, bet iš tikrųjų taip nėra. Mes tiesiog siūlome rebalansuoti mūsų nuomonė netvarę situaciją finansuojant kaimo plėtros politiką. Buvo krizių, kitokių priežasčių ir taip toliau, dėl kurių uh, kai kurios e, valstybės e, narės e, gavo iki 95 procentų europinio finansavimo, bet dabar, kai viskas šiek tiek normalizuojasi, krizė praeina, atėjo laikas perkelti valstybėms narėms šiek tiek daugiau atsakomybės ir todėl mes galvojame, kad šiuo pasiūlymu yra įmanoma ir bus įmanoma išlaikyti bendrą paramą tam pačiam lygiai. Taigi naudos gavėjai gaus tiek pat, tačiau yra postumis atsakomybėje, turint galvoj, kiek valstybės narės turės kofinansuoti ir kiek gaunama iš Europos. Čia svarbu taip pat paminėti, e, užmiršau kalbėdamas apie pirmą, ramsti kalbėdamas, kad yra galimybė perkelinėti sumas tarp ramščių ir jeigu pažiūrėsite į galimybę iš pirmo į antro ramščio perkelti, tai svarbu paminėti, kad tie perkelimai e, būtų finansuojami iš ES pinigų, čia kofinansavimo nebus reikalaujama. E, taigi, jeigu e, Čia logika pasiskolinta e, iš e, ankstesnių, e, ankstesnės praktikos, perkeliant iš pirmo ramščio į antrąjį ramstį. Su techniniais paaiškinimais gal čia ir baigsiu. Aš suprantu, kad šiek tiek gal sudėtinga buvo čia žiūrėti ir klausytis, bet labai svarbu vis tik aiškiai išdėstyti tuos faktus, nes uh, aišku, vyks karšta politinė diskusija dėl būsimojo BŽUP biudžeto, todėl manome, kad bent jau baziniai faktai turėtų būti aiškiai išdėstyti. E, mes e, žinom, kad kontekstas yra sudėtingas, e, reikės finansuoti naujus iššūkius, bet to atsiranda biudžeto skilė dėl breksito, ir e, bendras e, nukirpimas yra 5 procentai. Mums atrodo, kad tai racionalus pasiūlymas, bet žinome, kad ir valstybėse narse ir čia parlamente bus labai daug apgailestavimo dėl tų apkarpimų. Tai tiek, ponė pirminkė, iš mano pusės. Labai dėkojame ir norėčiau, kad viskas liktų taip, kaip yra, o nemažėtų, bet toks gyvenimas. Na, dabar klausimų atsakymų raundas. Parlamento nariai gali išduoti klausimus. Ir pirmiausia, De Castro, prašom žodis jums. No, solo due domande, tanto grazie, era necessaria. Dėkui, pirmininkė, aš E, nekantrai laukiau komisijos pasisakymo. Man įdomu išgirsti, ar e, buvo atlikta kažkokių studijų, analizių, e, kurios parodytų truputį kitokį vaizdą apie apkarpimus BŽUP biudžeto. Pirmiausia, dėl referencinių metų pasirinkimo, kodėl 2020-ieji pasirinkti, jeigu paimsime vidurkį nuo 14 iki 20, tai tada ta bazinė, bazinis lygis bus kitoks. Taigi e, nuspręsti lyginti BŽOP finansus pasinaudojant e, paskutiniais metais e, tuos nukarpimus vaizduoja tarsi netokius griežtus. Antra, ar tos vertės E, naudojasi nuolatinėmis euro kainomis ar kintančiomis euro kainomis, nes e, tai irgi gana smarkiai keis bendrą vaizdą. Na ir dar vienas dalykas. Kalbant apie naująją BŽUP, mūsų ekspertai sako, kad nebus e, iš valstybių narių e, sugražinamų pinigų, nes tas naujasis įgyvenimo modelis sumažins tokias galimybės. Bet tai jeigu galvojam apie tuos strateginius planus ir jeigu jie nebus tinkamai gyvendinami, ar valstybės narės nepatirs e, jokių pasiekmių dėl to? Dabar ponas Būda. Dėkuoju, pirmininkė. E, keletą pamastymų dėl jūsų pristatymo ir keletą klausimų norėčiau pateikti. Mes suprantame biudžetinės ribas ir kokias jos turi būti, e, jeigu e, bus išmokų ribojimo versija pasirinkta, tai Rumunijoje bus 2 milijonai hektarų, kurie negaus iš vis jokių išmokų. Man teks važiuoti atgal ir kalbėti su tai žmonėmis, uh, ir jie mūsų nesupras. Turime remti e, MVI, nedidelės, nedidelis e, ūkius, bet taip pat neužmiršti ir didelių, ir didelių ūkių. Na ir tas e, viršutinės ribos nustatymas virš 60 tūkstančių eurų E, kas su tais pinigais atsitiks, ar liks valstybės e, kišenėje, ar, ar nueis mažiems ūkininkams, ar pateks į ES biudžetą. Dabar dėl e, krizių rezervo. Jūs žinote, kad Rumunijai nelabai pavyko tą krizių rezervo parama pasinaudoti, viskas buvo labai techniškai sudėtinga, Todėl mm, jokio finansavimo iš ten mes kaip ir negavome. Ir dabar, e, rengiant šį naują biudžetą, jūs susitelkėte ties 2016 metais. O Rumunijos e, e, nuo 9,7 milijonų hektarų turime dabar 9,24 milijonų plotą. Kodėl jūs tą plotą taip sumažinote, pasirinkdami e, referencinius metus 2016? Dėkuoju, pirminkė. Kai kalbam apie ES, dažnai kalbam apie pinigus ir apie biudžetą. Bet akivaizdu, ES E, nėra vien tik tai pinigai. Turim kalbėti ir apie vertybės. Na, bet šiandien kalbam apie biudžetą. Kokią politinę žinę mes siunčiame, jeigu mažiname biudžetą žemės ūkį? Nes iš vienos pusės e, norime išlaikyti mūsų kaimo vietovės, mūsų kaimus. E, norime taip pat, kad visi europiečiai turėtų pakankamai maisto. Antra vertus, e, karpame pinigus, kurių mums visiems reikia e, kurių reikia atsinaujinimui, e, jaunųjų ūkininkų pritraukimui. Tarp mūsų svečių šiandien yra jaunų ūkininkų. Kaip padaryti, kad jie ir toliau gyventų kaime, ūkininkautų, jeigu mes apkarpame lėšas jiems. Tai politinė žinia Tokia politinė žinia visiškai skiriasi nuo to, ką e, mes čia propaguojame. Dabar e, Kroatija. 46 procentai e, Kroatijos biudžeto atiteks kaimo plėtrai. Ir man kelia nerima tai, kaip dabar tie apkarpimai e, neigiamai paveiks e, Kroatijos kaimus. Kroatija savo e, pirmuoju e, lėšų e, vokų galės pasinaudoti tik tai 22 metais. Biudžetas bus sumažintas, gausime tik dalį pinigų iš Europos biudžeto, 22 metais tas biudžetas bus mažesnis, tai ar tai reiškia, kad tais metais Kroatija bus vienintelė šalis, kuri uh, negalės pasinaudoti garantuotomis e, sumomis, kurios numatytos Europos sutartyse. E, ačiū pirmininkė, ačiū už pristatytą informaciją, tikrai buvo labai įdomi. Norėčiau keletą klausimų paklausti. Visų pirma, kaip Jūs vertinat e, parlamento sprendimą, kad valstybės narės didintų savo indėlį iki 1,3 procento ir E, bendro žemės ūkio BŽUP ir sangloda nebūtų mažinama. Tai vienas dalykas, aš manau, parlamentas bus nuseklus ir e, reikalaus ir jūsų pateiktuose dokumentuose panašių skaičių. E, dabar žiūrint, vertinant tai, kad komisijos pirmininkas ponas Junkeris per posėdį pasakė, kad komisija nesutiks sumažinimu, o teikia sumažintą variantą, Ir e, noriu paklausti dėl konvergencijos. 2002 e, metais, vedant e, dėrybas dėl stojimo Europos Sąjungą, vadovų taryba priėmė sprendimą, kad 2004 metais stojančiom valstybėm konvergencija įvyktų iki 2013 metų. Šiandieną 18 metai, o jūs ir šiandien siekia tik 60 procentų nuo vidurkio o jūs planuojat 27 e, metam, kad tik tai sieks 80 e, procentų. Tai kaip suprasti, kodėl nevykdomas e, vadovų tarybos sprendimas? Na ir paskutinis klausimas, mes čia pakankamai daug kalbam, kad mažoka Europai turim ekologinių produktų, o rinka yra labai didelė ir vartotojai labai jų nori, bet kadangi ekologinė gamyba remiam iš antro ramščiaus,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 kai yra tokie skirtumai tarp pirmo ir antro ramščio, kalbu apie Bulgariją ir Graikiją, tai darosi akivaizdu, kad neįmanoma užtikrinti normalių sąlygų bendroje rinkoje konkurencijos atžvilgiu. Iš esmės, Graikijoje holdingams yra suteikiamos geresnės subsidijos ir darbuotojai iš Bulgarijos vyksta į Graikiją ir ten dirba 10-15 metų, nesudaro jokių sutarčių sveikatos priežiūrai, kai prireikia sveikatos priežiūros vyksta atgal į Bulgariją, tačiau jie Graikijoje jiems dirbant neužtikrinamas joks socialinis draudimas. Ir mums reikia pasiekti aukštus standartus ir Bulgarijoje, ir Graikijoje jie bi šalis yra info, importuojama žemės ūkė naudojama produkcija. Reikia paramos neturtingesniems rajonams. Tačiau Bulgarijoje neįmanoma rasti darbuotojų tose regionuose, todėl kad Graikijoje jie uždirba daugiau ir ten išvyksta. E, kalbant apie vienodas tiesioginės išmokas, mes to neminime, kalbame tik apie konvergenciją, bet konvergencija yra labai tolimas tikslas ir kai kuriuose regionuose daromos investicijos į infrastruktūrą bet žmonių jau nebelieka juose, nėra kam naudotis tą infrastruktūrą. Mes perkeliame lėšas iš vienos politikos į kitą ir stengiamės išspręsti naujai sukurtas problemas. Puikiai žinote, kad esama rimtų skirtumų lyginant tiesioginės išmokas Graikijai ir Rumunijai. Dar vienas rimtas klausimas yra bendras finansavimo sumažinimas. Yra tiek daug reikalavimų, turima galvoje ir gyvūnų gerovė ir visa kita. Ir jeigu skiriama vis mažiau lėšų, tai kaip valstybėms narėms reikia sustvarkyti tokiu atveju. Ačiū. Ponas Vaits. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas klausimas biudžete yra numatomas sumažinimas praėjusios sesijos metu teigiau, e, kad tik tuo met, kai holdinguose auga darbo našumas, yra kompensuojama infliacija. Ir e, valstybėse narise situacija skaičiai gerėja dėl to, kad didėja BVP, bet didėja darbo išlaidos, produkcija tampa brangesnė ir dėl to atsiranda infliacija. Todėl e, ūkininkai sutaupo 15 ar 20 procentų mažiau, nei jūs nurodote. Suprantu, kad tai tokiu būdu sudaromas biudžetas, tačiau reikia informuoti apie tai ir ūkininkus. Angelara, prašau. Ačiū pirmininkė. Direktoriau, neišgirdau, ką sakėte pačioje pradžioje, tačiau norėčiau grįžti prie tų klausimų, kuriuos jūs paminėjote. Politinė prasme, aš suprantu, bet techninė prasme sunku suprasti. Nes manau, kad gali atsirasti problemų dėl užimtumo Europos Sąjungoje. Tai turėtų būti nurodyta struktūrinių e, fondų skirimo reikalavimuose. Situacija regionuose gali ir nepasikeisti, dėl to gal aš ir klystu. Tačiau, kai kalbame apie strateginius planus, tai visa tai gali turėti pasiekmių. Ir kai kalbame apie Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai, tai jo atžvilgių sprendimas kelia nerimą. Kitu atveju ateityje gali būti sunku pateisinti šio fondo egzistavimą ir jo tikslus. Dėkoju, ponė pirmininkė, turi labai paprastą klausimą, nes daug ką išsakė jau kolegos. Tai yra susijęs su pasiūlymu sumažinti e, fondus ir tai galbūt atrodo anegdotiška, bet susijusiems ūkininkams yra labai svarbus dalykas ir aš e, nelabai suprantu Junkerio pasiūlymą ir e, kad negalima tiesiog nieko peržiūrėti, bet aš manau, kad jūs galite geriau paaiškinti. Posso Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu comecei do ponto que a colega. Ačiū, pirmininkė. Aš e, pradėsiu nuo tos vietos, kur ponė dėliai baigė. Praėjusį, praėjusį mėnesį kartą buvo garantuota, kad biudžetas nebus mažinamas šiam fondui. O apie tai kalbėjo ir komisijos pirmininkas Junkeris. Reikia, kad būtų suteikta didesnė vertė svarba šiam fondui. Reikia turėti galvoje ir susidarančią infliaciją. Komisija teigia, kad kiekvienais metais infliacija gali siekti 2 procentus. Ir jeigu BŽUP finansavimas pagal pirmą, pagal antrą ir trečią ramstį, jūs kalbėjote apie išmokas valstybėms narėms ir dėl to galima daryti prielaidą, kad komisijos pasiūlymas neproblemiškas, kai kalbame apie problemų konvergenciją ar ribojimą. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar yra kitas planas, B planas, jeigu tas ribos nebus patvirtintos, koks tuo met bus finansavimas skiriamas valstybėms narėms pagal pirmąjį ramstį. O dėl trečiojo ramščio, man patinka, kaip jūs pasakėte, kad bus tokių apkarpimų, kurių dabar nėra. Mes matome, kad komisija ketina mažinti finansavimą. Mano regionas jau neįstengia susitvarkyti su tais mažinimais iš antrojo ramščio. Ir antrasis ramstis turi būti skirtas tiesiogiai kaimo plėtrai, o ne kitiems aspektams, kaip buvo pasakyta. Ačiū. Teigiama, kad jeigu nuolat ką nors kartosi, tai galų gale tai bus suprasta kaip tiesa. Jūs teigiate, kad yra biudžeto skylė dėl breksito tokios skilės nebūtų, jeigu nebūtų breksito iš tikrųjų. Jeigu mes neišplėstume tų sričių, kurias ketiname finansuoti. O tie skaičiai, kuriuos aš turiu, rodo, kad galima išleisti didesnę sumą pinigų. Ir daug, daug daugiau galima išleisti. Ir dabar Mes kovojame, o neaukininkaujame. Ir tai yra faktas. Tiesa tokia, kad dėl Brexit nebūtų susidariusi šis skylė, jeigu mes nebūtume pateikę pasiūlymų padidinti lėšas kitoms sritims iki 1,1 procento. Kitaip sakant, biudžeto skylė atsirado ne dėl breksito, o dėl to, kad plečiamės į kitas rytis ir jeigu nesiplėstume į kitas rytis ir jeigu susitelktume tik į tas rytis, į kurias buvo anksčiau susitelkiama, nebūtų reikėję apkarpyti biudžeto. O e, prieš, išgirdau, prieš išgirdamas apie MFF, tai beveik buvau pritaręs mūsų indėlio didinimui iki 1,3 procentų, bet e, Mes Airijoje prašome padidinti iki 1,3 procentų finansavimą ir galbūt taip, galbūt ne, šios lėšos pateks žemės ūkiui, o gali patekti ir saugumui ir gynybai. Taigi mes neturėtume didinti išlaidų. Jūs teigėte, kad šis naujas pasiūlymas leis bendrai finansuoti žemės ūkį. Manau, kad reikėtų daugiau supratingumo. Aš, būdamas iš Airijos, sakyčiau, kad užuot dėjus daugiau lėšų į tą sriubą, kuri nežinome iš ko susideda, geriau duotume tas lėšas savo ūkininkams, ar jie būtų airiai, ar jie būtų atvyktų iš Lenkijos ar iš bet kur kitur nes tai, ką jūs siūlote, tai mes niekaip negauname jokių garantijų, kad tos lėšos pateks žemės ūkiui. O aš noriu, kad jos patektų ir būtų skirtos maistui, kuris reikalingas žmonėms. Na, klausydami jūsų, tai manome, kad jūs e, kartojat irgi, tai čia irgi kils problemų. Tai ponas Andriu dabar. Andriu. Oui, merci, <clears throat> Monsieur le Président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, sunku e, komisijos tarnybams. Na, aš matau, kaip, e, koks yra jūsų pasiūlymas. Na, pirmas klausimas, kas man ateina į galvą, mes vieni kitus pažįstame ir dabar kalbam apie breksitą, kalbam apie naujus iššūkius, kurie E, atsiranda ir ką tai paaiškinti, kodėl komisija nepatikė biudžeto pasiūlymo ir e, neatsižvelgia į naujus iššūkius ir valstybėms narėms nepriskiria jų, e, jų atsakomybės reikėtų strategijos, kaip sakė komisaras Sotinger, ir kodėl nebuvo primtas tas sprendimas, atsakomybės sprendimas. Aš manau, kad tikrai reikėjo gerai išnagrinėti, bet reikėjo e, žiūrėti į, į biudžetą, kaip sakė Junkeris, o dabar mes darom viską atvirkščiai ir pradedam kalbėti nuo biudžeto, o paskui perinam prie e, konsultacijų su visuomenė. Tai čia yra negerai, nes ir kalbam apie skaičius ir matome, kokie yra skirti procentai kaimo plėtrui ir kiek yra sumažinta. Taigi, kaip ten bebūtų, mums e, maisto gaminimas yra tikrai naujas iššūkis ir tikrai, e, na, aš suprantu, kad jūsų darbas yra sunkus, bet vis dėlto yra ir e, teritorijų iššūkiai, ir, ir kaimo plėtros problemos, bet dabar Ar galit paaiškinti, kodėl jūs atmetėte struktūrinius fondus, kodėl sumažinote fondus, nes nėra aišku, kodėl yra padaryti tokie sumažinimai. Na, aš manau, kad diskusijos dar nesibaigė ir visi dabar galvoja, kad viskas jau baigta. Ne, dar byla neiš, neišspręsta, nes manau, kad reikia atspindėti tikrovę ir žinoti, kokie yra mūsų resur, resursai. Kova tęsiasi ir tikrai reikia išlaikyti bendrą žemės ūkio politiką ir skirti pakankamai lėšų. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Vorbemerkung. Ich denke, man Ačiū, pirmininkė. Manyčiau, kad turime pagalvoti apie vidutinio laikotarpio finansinį planavimą valstybėse narėse ir kaip dauguma kolegų teigė, reikės informaciją pateikti ir savo sostinėse. Ir tai nėra labai patrauklu, tačiau negali išleisti daugiau lėšų nei gauni. Ir tai pirmoji svarbi dalis, o antroji dalis, kolega iš Austrijos jau tai minėjo. Vieni sako, kad žinomos faktinės kainos, ūkininkas žino, kiek uždirbs, dar yra infliacija, kompensacija už infliaciją, bet įdomu būtų sužinoti e, kai kalbame apie tą kasmetį padidėjimą, kur visgi eina tos lėšos ir ši biudžeto infliacija, kaipgi viskas e, baigėsi. Ir tie automatiniai mokėjimai paketais tiesioginės išmokos. Jeigu pažvelgtume į skaičius, tai pamatytume, kiek šalys gauna, bet jeigu aš pasistengčiau tai paaiškinti istorinė prasme, E tai būtų sunku padaryti pagal antrąjį ramstį. E, būtų visiškai nelogiška. Argi nebūtų sažiningiau, jeigu pabandytume subalansuoti e, tiesioginės išmokas atsižvelgdami į antrąjį ramstį. Matome, kad yra dideli skirtumai valstybėse narėse ir regionuose, netgi toje pačioje valstybėje narėje yra dideli skirtumai. Gal reikėtų susitelkti į tuos skirtumus ir pasistengti juos mažinti. Ačiū. Pan poseł Bogovič. E. Ačiū. Pritariu tam, kad e, vyksta statistiniai žaidimai skaičiais ir žaidžiama palyginimais. Kartais man atrodo, kad sumažinimas yra didesnis nei 3,9, jeigu atsižvelgtume į visą 2020 metų laikotarpį lyginant su 2000-aisiais. Taip, lėšų yra mažiau dėl breksito, bet kita vertus yra nauji prioritetai. ir nauji prioritetai irgi turi savo kainą. Ir dabar susidaro įspūdis, kad tai, kas lieka, yra skiriama BŽUP ir sanglaudos politikai. Šiek tiek baiminuosi, kad jeigu atsižvelgsime į tą didelį sumažinimą kaimo plėtros fondui, tai sumažės ir sanglaudos lėšos ir šiuo atveju, manau, praleisime progą įgyvendinti šią politiką, pagerinti gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse. Ir kaip aš tai suprantu, apskritai Europoje yra daug problemų susijusių su, susijusių su plėtra, su vystimuose, o kaimo vietovėse vystimasis yra dar didesnė problema. Todėl reikėtų kažkaip pasiekti tą sinergiją, nes jeigu bus mažinama lėšų kaimui ir turint galvoje tokias demografinės tendencijas, tai turbūt aš, iki 2050-80 procentų gyventojų gyvens miestuose. Gal mums reikėtų kaimo plėtros e, politiką pirmąjį ramstį sanglaudos politiką geriau derinti sanglaudos šalyse, kad priešingą atveju kaimo vietovėse sulauksime didžiulių problemų ir tos problemos bus sukeltos šių mažinimų, atsiras didesnė migracija ir ta migracija vyks pačioje Europoje. Pirmiausia, žmonės migruos iš kaimo vietovių į miestus ir iš neturtingiausių regionų į turtingesnius regionus. Bijau, kad dėl tokios politikos gyvenimų po dešimties metų neturtingiausiuose rajonuose bus mažiau žmonių ir mažiau gamybos žemės ūkio sektoriuje. Ačiū, Martinės. Ačiū labai trumpas klausimas dėl kriziai skirto rezervo. Dabar rezervas yra gražinamas ūkininkam, e, ūkininkai gražina, kai neišnaudoja to rezervo dėl išlaiky, rezervo išlaikymo kiekvienais metais bus mažinama 1,22 procentų. Ar tikrai taip? Gal galėtumėte tai patikslinti? Ir dar teigite, kad tas rezervo fondas yra reikalingas. Koks jūsų nuomonės turėtų būti, kad būtų galima įveikti krizės padarinius? Kaip buvo praeitie? Ačiū. Wyczerpaliśmy zgłoszenie. Na, e, gerbėmėji, mes išklausėm jūsų e, klausimus ir dar turiu, e, aš užduoti klausimą apie mokslo, mokyklų programas, tai yra vienas mokyklose ir yra mm, dabar 210 milijonų, buvo 250 šita programa, tokia svarbi visuomenės požiūriu. Na, ar turėjo būti taip tas sumažinimas ir ar turėjo būti tiek labai sumažinta. Na, jeigu daugiau pastabų jūs neturite, tai suteiksiu žodį svečiams iš komisijos. Pone direktorių, prašome. Thank you, Chairman. I, I try to, to keep it. Dėkuoju, pirmininkė, Pasistengsiu trumpai, nes buvo tiek daug klausimų ir aš pamėginsiu atsakyti tiek, kiek galėsiu. Pone De Castro, nuoroda 20 metai. Aš aiškinau, kad mes nu, imame paskutinius metus dabartinio laikotarpio, nes manome, kad tai yra sažiningiausias būdas e, dirbti, kadangi naudos gavėjai mato paskutinius metus ir paskui žiūri į naują laikotarpį ir abudu palygina. Tokia yra filosofija. Bet reikia žinoti, kad jeigu mes būtume ėmę vidurkį, tai būtų buvę blogiau bažaupai, kadangi būtų buvę mažiau. Na, tai tokia vidinė informacija ir komisijos narys Hogan sėkmingai sugebėjo įtikinti, kad 20 yra tinkami metai kaip e, bazinė linija, kaip pagrindas, kadangi tai reiškia bent nedidelę naudą BŽUP. Na, nuolatinės ir kintančios kainos. E, daugelis jūsų iškėlė šį klausimą. Pasiūlymas yra dėl jo yra mm, deramasi su finansų ministerijomis e, nuolatinėmis kainomis, nes tai yra techninis klausimas. Yra e, pagrindas e, pasiūlymo metai 18 metai ir žaidžiat su tais skaičiais. Dabartinės kainos nėra realios kainos, kažkas minėjo, realios yra tos, kurios yra išmokamos. Dabartinės kainos. Bet yra trečiasis elementas, daugelis iš jūsų tai paminėjote ir paaiškinu, aš labai atvirai sakau, tai yra infliacija, kuri yra m, mm, tiesiog didesnė ir niekada nebuvo BŽOP kompensacijos už infliaciją ūkininkams. Jeigu e, ūkininkas gauna 100 eurų per metus, e, tai jis gaus 15 e, metais tai ir 20 metais irgi 100 eurų ir 25 irgi tiek pats. Nieko neslėpiam, čia nieko nėra neteisingo, nieko nėra klaidinančio iš komisijos pusės, mes žinome, ponia Vaits, kad yra infliacija ir kad 100 eurų 2005 tai ne tie patys 100 eurų 15 metais. Apie tai mes skaidriai kalbam. Bet tai buvo nuo e, tada, kai yra daromis DFP taip tiesiog yra daroma. Jūs esate teisės aktų rengėjas kartu su taryba ir jeigu norit keisti tokią tvarką, tai komisija neturi, neprieštaraus. Bet tik noriu paaiškinti, kad mes niekada nebuvom neskaidrus, kalbėdami apie šios skaičius. Toliau buvo klausimas, kas atsitiktų ateityje. Na, labiau techninis klausimas, bet taip iš tikrųjų gali būti e, teoriškai e, patvirtinimas, jeigu nėra pasiekti skai tikslai ir jeigu numatyti programavimo pradžioje tikslai ir jeigu galiausiai valstybės narės nepasiekia šitų tikslų, tai tuomet bus sankcijos ir manome, kad tai bus ne dėl kažkokių techninių mm, sisteminių nedidelių klausimų ir panašiai, nebuvo teisinga apibrieštis ar dar kažkas, kaip e, būna finansinėms korekcijoms ponas Būda. Na, dėl išmokų ribojimo jūs turbūt ne vienintelis paminėjo. E, vėlgi, čia aš noriu būti labai atviras. Yra 1385 e, ūkiai e, Rumunijoje, kurios palies potencialiai išmokų ribojimas yra 0,1 procento jūsų visų mm, žemės ūkiai dirbančių. Nu, tiesiog tai yra e, toks skaičius. Mes pripažįstame, remdamėsi savo skaičiais, kad yra potencialus, potencialu galime sutaupyti 1,35 e, milijonų eurų, bet tad met, jeigu e, yra atsižvelgiama į, į darbo jėgos kaštus ir tie, kurie yra susirūpinę dėl išmokų ribojimo, vis dėlto išmokos jiems nesumažės, nes yra darbo jėgos kaštai. Bet jeigu galiausiai laikotarpio pabaigoje, skaičiavimo pabaigoje būtų e, tas ribojimo produktas, tai jis lieka valstybėje narėje, jis nepereina į kitas valstybės narės ir valstybė narė gali panaudoti tas lėšas likusias mažiems ar vidutiniams ūkiams. Toliau techninis klausimas, kai dėl Rumunijos krizių rezervas, na, tai ne iš e, DFP, bet paaiškinsiu trumpai. Rumunija pirmą kartą dalyvaus pirmą kartą, kadangi jūs jau gali dalyvauti, tai yra krizių e, rezervo sudarime. Tai reiškia, kad yra sumažintas tiesioginės išmokos ūkininkams, tiems ūkininkams, kurie daugiau negu 2000 eurų gauna ir jie moka į krizių rezervą. Jūs tai padarėte, bet kilo problemų su tuo nustatymu su tuo, kad reikia nustatyti, kurie ūkininkai yra mažiau negu 2000 eurų mažesni. Ir jeigu jūsų e, nacionalinė sistema negalėjo jų identifikuoti, dėl to jūs negalėjote sugražinti tų e, pinigų ūkininkams atgal. Na, tikiuosi, kad per vasarą tai bus išspręsta. Mes glaučiai bendradarbiaujam su jūsų administracija ir e, aiškiname šitą problemą, bet tai nereiškia, kad jūs negaun, ne, nepasinaudojat krizių rezervų, bet tiesiog buvo administracinė problema Rumunijoje ir reikia ją iš, išspręsti. 2016 kaip referenciniai metai, taip, e, tai yra paskutiniai duomenys, kuriuos turime remintis informaciją iš valstybių narių Tai yra hektarai, kuriuos valstybės narės perdavė mums 16 metais informaciją apie juos ir tai yra hekta, išmokų už hektarą apskaičiavimo pagrindas. Jauni ūkininkai. Na, pirmininkas sakė, kad, na, aš esu jaunų, formaliai jaunų knygų atstovas, nors ir nebesu jaunas, bet vis dėlto aš esu jo atstovas, tai manau, kad šitame pasiūlyme daug kalbama apie jaunus ūkininkus vardu, ar, vargu ar matėte BŽP pasiūlymą, kur yra numatytos matytos sumos tiesioginėse išmokose pagal antrą ramstį ir yra didinamas įsikūrimo pagalba, pagalba iki 100 tūkstančių eurų. Tai yra tikrai didžiulio pokštė jauniems ūkininkams reikia jiems išsiųsti tinkamą žinę, kad, na, jie matytų ateitį šitame sektoriuje ir kad e, jauni ūkininkai yra ne, mūsų politikos iššūkis ir mes jį sprendžiame politinė priemonė. Toliau dėl Kroatijos. Vėlgi techninis dalykas, tiesiog nišmokų apskaičiavimas e, Kroatijai, tai buvo atsižvelgta, kad Kroatija tik tai nuo, didėja nuo 2022 ir tuomet jį galės pasinaudoti konvergenciją šitame kontekste ir ji nebus nubausta dėl to, kad jie prisijungė vėliau. Pone Ropė, jūs klausėte, ką manau apie 1,3 e, procentų. Na, jūs suprantat, aš negaliu komentuoti šito dalyko. Manau, šito biudžeto sunkumas yra tai, na, tai yra bendro pobūdžio pastaba ir šiandien daug parlamentarų tai išsakė, kur e, yra tinkamos ambicijos. Komisija pateikė protingą pagristą pasiūlymą, kuris numato nedidelį didėjimą 1,11 procentų valstybių narių BVP, tai yra daugiau negu 1,01, tai yra daugiau negu matėm praeitie ir tai yra tiesa, aš to neneigiu, yra du elementai, tai yra breksito kaina ir nauji iššūkiai. Taip, jie yra. Ir vėlgi visiškai skaidriai kalbu šitienų iššūkiai, e, iššūkiams reikia pinigų. Ir tai yra komisijos pasiūlymas. Aš manau, kad komisija patikė šitą pasiūlymą ne vakume, bet komisija aptarinėjo per pastaruosius 18 mėnesių ir išgirdo žinią iš parlamento ir iš valstybių narių dėl gynybos, dėl migracijos, Erasmo, Horizonto 2020. Tai ne iš niekur komisija sukūrė šį pasiūlymą. Komisija iš tikrųjų e, numatė kai kurios didėjimus programoms, o dabar jūs, te, teisės aktų rengėjai ir taryba, jūs dabar pasižiūrėsit, ar manot, kad tai atitinka tikslus, tai yra tinkama, ar jūs norėtumėte kitokių prioritėtų biudžete. Dėl konvergencijos, ponė Ropė, STI na, neturėčiau e, sakyti šios pastabos, bet pasakysiu. Na, manau, vėlgi buvo ambicingas pasiūlymas Estijai, Lietuvai ir kitoms valstybėms narims, prisimenate, e, dešiniai mano, mano diagramui, padidinti mokėjimus už hektarą. Prisimenate, kad prieš septynis metus vyko panašu, panašus debatai, tai buvo iš tikrųjų, kai konvergencijos principas buvo išrastas ir panaudotas pirmą kartą ir aptartas. E, ir manau, kad Estija kitos valstybės narės sėkmingai dėrėjasi praėjusią kartą ir e, užtikrinti, kad jų, jų išmoka už hektarą būtų 1,96 eurai e, laikotarpio pabaigoje. Tačiau įdomu ir matyti, kad kai dėl to buvo sutarta, Estija nusprendė perduoti, perkelti šitos pinigus į antrą ramstį ir nenaudoti tiesioginėms išmokoms. Tai manau, vėlgi reikėtų šitą pasiūlymą taip vertinti, kad taip yra padidėjimas, bet nėra būtinai įsitikin, įsitikina, nėra manoma, kad vien, e, turi būti didinamos išmokos už hektarą, nes kas buvo padaryta su 196 eurais už hektarą. Dėl Bulgarijos Graikijos, kolega. Žinoma, labai sunki diskusija, nes yra konkurencija tarp dviejų valstybių narių, e, atlyginimai didesni vienoje negu kitoje, tai situacija kurioje atsiduria ne vien tik tai Bulgarija ir Graikija, bet kitur irgi taip yra. Bet taip pat e, tiesa yra ir tai, kad jeigu žiūrėsim į ūkių struktūrą Bulgarijoje ir pažiūrėsim į ūkių struktūrą Graikijoje, tai jums neblogai sekasi nes priežastis, dėl ko Graikijoje yra tokios didelės išmokos už hektarą, dėl to, kad yra labai smulkios struktūros. Tai pas jūs gali būti, gali būti didelės išmokos už hektarą, bet labai mažos išmokos ūkiui, kaip yra Graikijoje. Na, manau, jeigu jūs pasižiūrėsit, sudėsite abu komponentus kartu, tai pamatysite, Bulgarijos e, konkurencinį privalumą, kuri, kuriai puikiai sekasi per pastaruosius metus ir ji e, tiesiog sukūrė labai sveiką sektorių. Toliau buvo užduotas klausimas, kodėl FEDER arba ŽUFK e, neįtrauktas ponė Glier uždavė šitą klausimą. Tai yra grinai techninis sprendimas. Mes buvome e, įsi fondų dalis ir buvo reglamentas, kuris apima kaimo plėtrą. Bet komisija pateikė pasiūlymą, atsižvelgdama į bendrą žemės ūkio politiką, pagal naują kitą veikimo metodą, kuris yra unikalus ir jis yra tik tai šitą naujo žemės tokio politiko šitame pasiūlyme. Tai buvo manoma, kad jis nebeatitinka tą bendrųjų nuostatų reglamentą, nes būtų pastangos sujungti du dalykus, kurie netinka viens prie kito. Bet tai nereiškia, kad mes neturim specialiųjų nuostatų regionams mūsų reglamente, nes yra nuostatos, pavyzdžiui, E, skirtingam kofinansavimui, skirtingiams regionams. Tiesiog jie yra reglamente kaimo plėtrai ir nebūtina siekti tai su bendrųjų nuostatų reglamentu. Tai praktiškai nemanau, kad kiltų didžiulių problemų dėl to, bet to jau iškirtame informacijos, atgalinės informacijos iš valstybių narių, kurios yra patenkintos, nes bendrųjų nuostatų reglamente reikėjo įtraukti visus fondus ir, ir, ir įsti fondus ir, ir dabar tai nebebūtina ir tai yra supaprastinimas. Toliau postai uždavėte klausimą, neįmanomą klausimą. Na, jūs e, kai kas e, patikėte, kad ponas Junker sakė, kad nebus suma, sumažinimo apkarpimų postai. Na, jeigu taip, tai e, aš negaliu nieko pridurti, nes darbuotojas negali savo viršininkui prieštarauti. Pone Flanagan, aš tikriausiai atsakiau jūsų klausimą, bet dar kartą pakartosiu trumpai. Ne nušaukit komisijos už tai, kad pateikė pasiūlymą, kuris mėgina atsižvelgti naujus iššūkius. Ir neužmuškit, nenušaukit komisijos už tai, kad pateikė pasiūlymą, kuris nėra paprasčiausiai na, numatyti naujus prioritetus ir pridėti juos prie senųjų prioritetų, bet siūlyti uh, daugiau negu 1 procentą, nes komisija mane, kad reikėjo, buvo reikalinga ir jūs išgirdote iš pirmininko, iš pono Ettinger, kad reikia pateikti protingą pasiūlymą, kur, kuris būtų patvirtintas kol jūs kadencija nesibaigus tokios yra priežastis, tai nebūtų paprasčiausiai komisijai su, į, į, įtraukti visus naujus prašymus iš kairės, iš dešinės ir išlaikyti tai, ką jau dabar turim ir pasakyti valstybėms narėms. Na, tarp kitko, vienos nebebus dėl breksito, tiesiog kompensuojam ir viskas. Na, komisija tai nebūtų rimtai pasielgus taip e, darydama. Ir vėlgi pradėti diskusijas, kur yra teisingi prioritetai, nes yra valstybės narės, kurios skirtingai žiūri ir pradėti iš naujo diskusijas, kokia, e, ko, kur turi būti, kokios politikos rytis turi būti apkarpytos, kurios ne. Pone Andriu, irgi atsakau ir jūsų klausimą, kadangi jūs siūlėte, kad mes turėjom pasiūlyti e, padidinimą. Na, tai yra strateginis pasirinkimas, jūs teisus, o komisija pasirinko kitaip. Ir jūs sakėt, na, kad na, aš apsimetu, kad diskusijos baigtos. Ne, diskusijos nebaigtos. Kas yra baigta, tai komisijos pasiūlymas pateiktas. O komisija negali daryti nieko kito, tik pateikti pasiūlymą. Tai ne mes galiausiai sprendžiam. Dėkuoju, ponė Jar, kad paminėjot faktą, kad valstybės narės turi prisimti atsakomybę e, šitam žaidime. Vėlgi, dėl infliacijos jūs ją minėjote ir, kaip aš sakiau, nieko neslepiu. Nėra jokio skaidrumo stokos. Mes žinome, kad infliacija yra ir mes negalim pasiūlyti, kad infliacija būtų kompensuojama tiesioginėmis išmokomis. Na, tikriausiai atsakiau daugumą klausimų. Ne, Pone Bogovič, jūs labai svarbų dalyką paminėjote. Kaip kartu suprantam, sanglauda ir žaupė, taip, visos valstybės narės turi matyti tai kartu kaip paketą. Ir tai bus, na, vienas iš pagrindinių elementų dėrybose dėl e, DFI, DFP, na, bet atvirai kalbėkim, klausimas, ką valstybės narės gauna, susigražina iš DFP ir aš visiškai su jumis sutinku ir tikiuosi, kad jūs ir žiūrėsite tai pasiūlyme, kad e, pasiūlymo sėkmė, kas priklauso nuo kaimo plėtros ir sanklaudos, kad tai eina kartu. Ir dabar yra tikrai daug aiškiau, kad abi politikos turi eiti viena kryptimi, kadangi kaimo vietovės daug kas priklauso nuo abiejų politikos ryčių, negalime jų žiūrėti, ją žiūrėti izoliuotai. Pone Maginės, dėl krizių rezervo. Taip, iš tikrųjų, mintis yra tokia, kad, aiškinu dar kartą, kad pastaraisiais metais 2020 mes nebe, ne, nebekompensuosim e, krizių rezervo sumažinimo 1,1 procentų, maždaug tiek turėtų būti, tai yra maždaug 500 milijonų eurų. Tai, na, ne visiškai tikslus, 478 milijonai, tai tiek mes, e, na, sulaikysim 20 metais. Ir nesugražinsim jau 21-ais, bet ir viskas. Mes nebekartuosim to paties. Žinote, yra šitas mechanizmas, kaip vadinami finansų drausmė, ir jeigu negalėsim laikyti, išlaikyti mm, tos aukštinės ribos, tai vis dėlto lieka finansinės drausmės e, mechanizmas, nes jeigu neturėsim pinigų biudžete, tai bus mechanizmas, kuris leis mums šiek tiek mažinti tiesioginės išmokas, bet tai yra tiesiog e, grinai teorinė situacija, nes niekada ne, neturėčiau taip sakyti, bet tikrai nė, nėra tikimybės, kad bus šimtų procentų išnaudotas tiesioginės išmokos ir žinote, kad jis tai siekia daugiau negu 400 milijonų eurų. Tai yra popieriuje, bet tai manau, kad neatspindi e, situacijos. Ir ponė Sekerski dėl mokyklų, mokyklose dalinamų vaisių. Tai e, kai dėl vaistų mes nesumažinome, bet mes tiesiog išėmėme Britų voką. Britai nedalyvaus, na, kas žino, bet ko gero ne, jie nedalyvaus e, vaisių mokyklose programoje naujajame laikotarpį ir mes tiesiog tai išėmėme. Tai ir atrodo, kad didelis sumažinimas, bet visos kitos valstybės narės e, e, tiesiog nepatir sumažinimų. Tai tikiuosi, kad e, atsakiau į klausimus. Na, ponės ir ponai, daug kas buvo paaiškinta, daug kas buvo priminta, na, bet tikiuosi, kad daug kas buvo išaiškinta, daug, ką, daug kas priminta, bet mes grįšime dar prie šito mūsų pokalbio. Dėkoju komisijos atstovams, dėkoju ponui direktoriui ir dabar šiek tiek vėluojame, nes pradėjome darbą šiek tiek vėliau, laukdami jūsų. Labai ačiū Jums. Ačiū komisijai ir pereiname dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamentų, kurio iš dalies keičiami reglamentai, kuriais nustatyti kurio nustatomas bent žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, na, nesakysiu, neskaitysiu visų tų e, numerių dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, e, o aromatizuotų vynų produktų apibrišties aprašymo, patikimo ženklimo geografinių nuorodų apsaugos ir e, taip pat reglamentas, kuris numato e, specialias žemės ūkio priemonės tokiuose regionuose ir e, taip pat nustatyti reglamentas, kurio nustatomas specialios žemės ūkio priemonės mažosiams Egėjo jūros saloms. Pranešėjas yra ponas Andriu ir tai yra vienas iš teisėkros pasiūlymų. Na, manau, kad kaip įmanoma greičiau suteiksiu žodį ponui pranešėjui, kad jis galėtų paspartinti tempą ir kad mes įveiktume atsilikimą. Taigi prašome pranešėjau. Oui, merci, <coughs> euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, jūs sakėte, kad tai yra tiesiog teisėkuros pasiūlymas, tai yra tiesiog sujungti e, trys tekstai. Na, bet kai dėl kokybės standartų reglamento ir e, aromatizuoto vyno ir taip pat e, atokių regionų ir mm, Egėjo jūros saloms skirtas mm, e, dokumentų paketas. Na, tai yra komisijai siūlomas reformos esmė. Ir mm, tai yra susijęs su pagalba ir strateginių planų e, reforma. Na, kas norim, ką norime pasakyti šituo teisės aktu yra įtraukiama ir vynas, ir e, stalo alyvogės, ir kiti produktai. Na, tai yra strateginiai dalykai. Apie tai mes kalbėjome ir vakar diskusijos. Komisija siūlio pakeitimus e, ir ypač vyno sektoriuje įtraukti vairių rušių e, vynogės. Na, tai sumažins e, vyno kokybę, bet e, manau, kad vyno klausimą reikėtų išsamiau aptarti, nes yra naujos, naujos rūšis. E, taip pat dėl ženklinimų, dėl geografinių nuorodų saugos. Čia kalbam apie vynus ir, ir nealkoholinius gėrimus, silpnus gėrimus. Na, vis. Man atrodo, kad pasiūlymas yra e, pozityvus, e, reikėtų jį toliau nagrinėti, kai dėl žemės ūkio maisto produktų kokybės, tai e, siekiama reglamentas paprastinti, kad būtų tiesiog paprastesnė sistema. Aš manau, kad yra einama tinkama kryptimi Jeigu dėl atakių e, regionų, tai komisijos pasiūlymas, na, yra finansinis. Tai yra e, biudžeto dotacijos ir kaip ir mm, vaisių ir daržovę atveju reikia atsižvelgti į, į Mm, Brexitą, Brexitą o kai dėl mm, Egėjo jūros mažųjų salų reikėtų atsižvelgti į jų poreikius žemės ūkio srityje. Na, matome, kad žemės ūkija kainos labai kinta. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų bet komisija nepateikė jokio sprendimą, tiesiog geriau, reikia geriau reglamentuoti rinką krizės atveju. Taigi yra du būdai, kaip galim skaityti tekstą. Ar žiūrėsim techniškai, kiekvieną punktą atskirai, techniškai, arba mm, žiūrėsim, kaip parlamentas turi veiksmų laisvę krizės valdyme, nes mes būtent galim pateikti savo pasiūlymą ir manau, kad reikėtų koordinuoti pranešimą apie strateginius planus, nes Reikėtų žiūrėti, kaip, kaip reglamentuojamas, kaip reguliuojamas sektorius tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek sąjungos lygmeniu. Turėtų būti aiškios intervencinės priemonės. Na, aš manau, kad e, iš tikrųjų mes e, nagrinėsim šitą tekstą ir reikėtų žiūrėti, ką komisija įpareigoja ir veiksmingai naudoti biudžeto lėšas. Turėtų būti e, atviras diskusijos tarp tarybos, komisijos ir parlamento, kaip tinkamai naudoti visuomenės lėšas. Ir pirmiausia, e, reikia apibriežti, kas yra krizė ir taip pat užtikrinti didesnį rinkos skaidrumą Aš e, norėčiau daryti e, nuorodą ir e, vesti paralelę su energijos rinka. Manau, kad reikia žinoti, jog pagal 155 straipsnį, kur yra kalbama apie tikimo priežiūra. Na ir panašias taisyklės galim taikyti ir e, organiniam ūkininkavimui, tai yra biokininkavimui. Tai tiek e, galėčiau e, pasakyti, kol kas peržiūrės, peržiūrės tekstą. Ir dabar EPP atstovė ponė Maginės. Dėkuoju, pirmininkė, pasisakinėjau pono Dantano šešėlinio pranešėjo vardu. Jisai sugrįžo pas savo rinkėjus, e, rengė aplinkos komiteto vizitą tenai. Tikiuosi, kad mes visi e, su visomis frakcijomis atidžiai išnagrinėsime šį pasiūlymą. Čia eina kalba apie vieną bendrąjį rinkos organizavimo modelį. E, e, tikslas yra adaptuoti vyno sektorių prie klimato kaitos ir šitos schemos e, yra modifikuojamas taip, kad prisiderintų prie valstybių narių poreikių. Pozy ir Egėjo jūros salų schema yra taip pat keičiama, derinantis prie naujo DFP. Taigi ponas Dantanas iš principo gali pritarti šiems pasiūlymams, tačiau kadangi e, viskas lepiasi detalėse, reikės dar paieškoti tam tikros pusiausvėros tarp 18-20 metų reformos. E, ponas Dantanas e, sutinka su pranešėju, kad reikia laiko ir geresnės analizės stiprinant e, reformas. Daug kas nuveikta priėmus omnibus reglamentą, taip pat ir rengiant naują UTP direktyvą. Ir atsižvelgiant į tai, ponas Dantanas norėtų akcentuoti, kad reikia e, išlaikyti susitarimą pagal omnibus reglamentą. APP frakcijai tai raudonoji linija. Ūkininkai turi turėti galimybę pasinaudoti naujomis priemonėmis. Ponas Dantanas e, ateinančiais mėnesiais bandys išlaikyti e, šitą BRI o ir sieks, kad valstybės narės galėtų tinkamai pasinaudoti jiems prieinamomis priemonėmis. Tad e, turi tęstis darbas e, dėl e, maisto grandinės ir taip pat išlikti schemos atskiruose sektoriuose bei krizių rezervo panaudojimo galimybę. Dėkui. Pan posėl Vaits. Ponas Vaits dabar. Dėkui. Aš išnekėsiu e, žaliųjų vardu, turbūt e, visi jau jūs e, žinote, kad daugumas iš mano profesinių kolegų yra sunkiai dirbantys, aukštas kokybės produktus gaminantys, žmonės ir kalbant apie BRO, e, vaisių, daržovių, vyno ar pieno sektoriuose, e, tai e, kainos taip smarkiai krito, kad reikia papildomų išmokų, norint ūkininkus palaikyti, kad jie išliktų šiame darbe ir kad e, ir ūkininkavimo e, grandis šioje grandinėje išliktų. E, visų pirma, reikia galvoti ne vien tik tai, kaip užgesinti krizę jai jau įvykus, o kaip užkirsti joms kelią. Tai tiek aš pasakyčiau apie šitą BRO dokumentą. Kartais reikia intervencijų, sakysim, E, pieno miltelių e, sandėliavimas e, negali vesti prie situacijos, kai neturtingesnės šalis negali tuo pasinaudoti. Yra ir šalių, tame tarpe ir Afrikoje, kur ūkininkai negali išsilaikyti savo ūkiuose ir tada prisideda prie migracijos. Uh, Taigi, dirbdamas e, su šiuo dokumentu, aš tikiuosi gero bendradarbiavimo su visais ir ketinu ginti ūkininkų interesus. Na ir dabar e, ponas Santų. Dėkui, pirmininkė. Dažnai bandome kažkaip ginti tokius regionus, salas ir tam yra e, skirtos pozei programos. E, mes žinome, kad tokias programos e, paliečia Azorų salas, pavyzdžiui, reikalas tas, kad 12 procentų visų darbo vietų ten priklauso E, būtent nuo e, žemės ūkio e, gyvybingumo. Jaunimo nedarbas ten, ko gero, yra daug prastesnis negu kad vidurkis apskritai. Ir ponas Junkeris savo pasisakymuose tuos dalykus yra minėjęs, bet dabar naujai biudžeto pasiūlymai numato apkarpimus pozei programoms. Ir mes norėtume kažkaip tą biudžetą išlaikyti. Aš tikiuosi, kad mūsų kolegos mus parems, taip kaip buvo ir per visą šią parlamento kadenciją. Pozei sudaro 0,02 procentus e, kaimo plėtros biudžeto, bet toms atokiems regionams vis tiek tos programos yra nepaprastai svarbios. Dėkui, ponia Lins. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, pranešėjai, nu, pranešėjai norėčiau tris dalykus paminėti. E, mes e, pereitam laikotarpį E, nusprendėme iki 2030 metų išlaikyti e, tam tikras kontrolės priemonės vynogių sektoriuje. Dabar atrodo siūloma kažką keisti, tuo tarpu e, aš sakyčiau, kad iki 2050-ųjų vynogių sodinimo teisės turėtų būti išplėstos. Toliau, e, kalbant apie salas, e, Balearų salas pavyzdžiui, e, mes labai aiškiai matome, kad daug negatyvių dalykų atsitiko, atsirado naujų kenkėjų, labai išaugo trašų kainos ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tose salose labai sunku kitas pajamas iš kažkur kitur gauti, išskyrus žemės ūkį ir turizmą. Na ir dabar geografinės nuorodos ir kilmės taisyklės, e, kai kalbame apie e, taisyklės čia, turime e, prisiminti tam tikrus tradicinius specialius produktus, kurie tarptautiniuose sustarimuose nenumatyti. E, labai dažnai e, tie produktai sudaro 3 ar 4 procentus, e, tai jie yra labai svarbus ir jiems reikia papildomos apsaugos. Na, manau, kad jūs taip pat reaguojate ir į kitus teisės aktus, tai labai teisingai. Dabar panas Nekov. Благодаря, господин председател. Panas Nikov, dėkoju pirmininkė. E, geografinis e, nuorodas Europoje yra kokybės simbolis vis labiau ir labiau ir vis plačiau tai pripažįstama. Ir aš pritariu pasiūlymui supaprastinti taisyklės. Jau e, tris metus aktyviai dirbu, kad e, tos nuorodas e, populiarėtų tiek mano šalyje, Bulgarijoje, tiek Europoje apskritai. Čia vienas iš svarbiausių dalykų yra surinkti įrodymus, kurie įrodo, kad vienas ar kitas produktas būtent yra iš to regiono. Įrodyti jo kilmę. Bet e, atrodo, kad toks reikalavimas e, E, tiesiog reiškia, kad reikės papildomo finansavimo tokiems įrodymams rinkti. Tai gal nereikėtų tokio reikalavimo ir tokiu būdu tie unikalūs produktai pasidarytų labiau matomi. Pritarčiau taip pat ir e, paraiškų teikimo supaprastinimui e, ir taip pat e, tam, kad būtų supaprastintos apeliacijos procedūros. Aš manau, kad geografinės kilmės schemos visos turėtų būti apjungti į vieną. Dėkui, pirmininkė, labai trumpai. Komisijai e, reikia padėkoti už šį pasiūlymą dėl e, BRO reglamento. Jis supaprastina egzistuojančią praktiką Svarbu, kad parlamentas pernelyg nepadarytų to reglamento sudėtingų, nepadidintų biurokratijos, daug kas padaryta omnibus reglamente, dabar ypatingų reformų mums jau nereikia. Vieną dalyką norėčiau paminėti, tai kad krizių rezervo fondas turėtų būti visiškai nepriklausomas, ir e, jo panaudojimas neturėtų sumažinti tiesioginių išmokų ūkiams. E, rinkų sviravimas, e, klimato dalykai yra kasdieniai reiškiniai. Na ir taip pat reikia garantuoti, kad jauni žmonės galėtų pradėti ūkininkauti. Dėkui. Peu de fatigue cet après-midi. Euh, juste pour. Euh... Na, aš esu aktyvi šiandien. Na, tik tai norėčiau e, paminėti, kad e, Aišku, galim jau žiūrėti tam tikrų privalumų iš tose planuose, bet nepamirškim praeities. Nepamirškim, kad dalis ūkininkų nėra ne, maži ir vidutiniai ūkiai. Na, bet čia reikėtų remtis kitais tekstais, tai yra rinkos struktūravimas, kadangi matome, kad e, yra e, ūkininkų, kurie, susiję, kurie patiria e, nesažininkos konkurencijos ir nesažininkos rinkos, patikimo rinka problemas. Ir tai yra tekstas, kurį mes turėsime patvirtinti šią perspektyvą, žvelgiant į bendrą žemės ūkio politiką ir tikrai reikia užtikrinti, kad būtų na, nuseklumas tarp įvairių priemonių, tai yra rinkos organizavimas, užtikrinti, kad bus laikomasi konkurencijos teisės, kad bus e, užkirstas kelias nesažiningoms e, priekybos praktikoms ir e, užtikrinti, kad bus galima ūkininkams naudotis tomis praktikomis, kurios padeda joms užtikrinti tinkamą pajamų lygį. Labai ačiū, jau visi, kurie prašė žodžio, pasisakė. Taigi dabar aš vėlgi e, žiūriu į komisiją. Pone Negel, jeigu galima 10 minučių jums skirsiu. No, maybe 12. Nu, 12. Was... Dėkoju pirmininkė atidžiai. Stebėjau poną Hoislerį. Jam tai davėte 22,5 minutės. Na, dėkui. E, pradžioj e, noriu keletą dalykų pasakyti apie mūsų motivaciją, kodėl komisija pateikė šį pasiūlymą pastaraisiais metais e, plačiai diskutavome dėl daugelio klausimų susijusių su e, reguliavimo problemomis BRO srityje, ypač sąsajose su konkurencijos teisė. E, tai susijęs su omnibus reglamentu, kuris įsigalioja nuo 18 metų sausio 1 Visi supranta, kad kol kas jokios patirties nėra sukaupta nuo sausio mėnesio pradžios. Apie tai, e, koks bus tų pakeitimų poveikis. Ir e, vadinasi, turim pasilikti pakankamai laiko, kad tuo poveikį įvertintume ir geriau suprastume, kas vyksta vietose. Antraip, e, ūkininkams ir veiklos vykdytojams mes e, užtikrintumo nesuteiksime. Todėl ir e, padarėme išvadą, kad e, visas tas problemas, kurių keletas čia paminėtos, išliktų nepakeistos kurį laiką, kad galima būtų ateityje pamastyti apie galimą teisėkuros darbą. Keletas problemų buvo paminėtos, visų pirma pranešėjo, jis visai tiesingai e, apibrėžė pasiūlymo e, pačią esmę. Visų pirma, tai toks e, sutvarkymo darbas, cukraus kvotų, panaikinimas, eksporto kompensacijų pakeitimas įnešė tam tikrų pokyčių, taigi reikia tas nuostatas iš atitinkamų nuostatų pašalinti. Toliau e, pasiūlymas nėra susijęs tik tai su BRO, bet taip pat ir su kitais e, reglamentavimo aktais, ypač e, kokybės politikos srityje tokiu būdu siejasi ir su omnibus reglamentu, kur dėl kokybės, pavyzdžiui, buvo bandoma suderinti kai kuriuos dalykus, kaip geografinės nuorodos, e, kokybės reikalavimai aromatizuoto vyno srityje. Taigi, tikslas buvo, taip sakant, išvalyti tuos tekstus, kad jie išliktų gerai paskaitomi. Tuo pat metu turiu akcentuoti, kad e, pagrindinis tikslas atverti BRO reglamentą čia yra tai, kad mes e, daugelį e, svarbių priemonių perkeliame į strateginių planų reglamentą. Pavyzdžiui, kai kalbam apie vaisius ir daržovės ir kitas paramos schemas. Ir e, reikalas tas, kad čia labai lengva pritaikyti planavimo požiūrį, jos ir taip jau remiasi planavimu. Taigi iš vienos pusės strateginio plano reglamente mm, negali būti vienas metodas, o atskirose schemose kitas, kita sistema. Tiesiog logika mus verčia sudėti viską į vieną vietą, kadangi tai panašios problemas kaip strateginio plano reglamente ir į tai reikia žiūrėti būtent šiame kontekste. Iš e, pranešėjo e, pasisakymo ir kitų pasisakymų suprantu, kad e, komitetas galbūt labiau norėtų uh, gilintis į tokius klausimus kaip rizikos valdymas, rizikos prevencija, krizių valdymas ir taip toliau. Kodėl mes to nepadarėme? Panašių klausimų yra buvę užduota e, ne tik čia, jūsų komitete, bet taip pat taryboje. Ir mąstydami apie tai, mes kiekvieną kartą prieidavome prie išvados, kad komisijos galios ir priemonės, kalbant apie BRO, yra pakankamai plačios, kad išspręstume beveik kiekvieną situaciją, kuri gali iškilti. Na, pavyzdžiui, komisijos reakcija į e, pastarąją pieno sektoriaus krizę tai pademonstravo. Kitaip sakant, e, ne ta problema, kad nėra teisinio pagrindo veikti, galbūt tik tai pritrūksta biudžetinių lėšų pagrysti e, tą teisinę bazę. Taigi mes bandome tą teisinę bazę pritaikyti labiau prie specifinių krizių situacijų, bet visada iškils situacijų, kai reikės e, e, iš kažkur surasti pinigų vienai ir kitai kriziai spręsti. Tai nereiškia, kad komisijos pasiūlymai dėl reformų nesprendžia krizės ar rizės problemų. Strateginiuose planuose valstybės narės turės numatyti tam tikrą strategiją dėl krizių, dėl rizikos valdymo. Pagal kaimo plėtrą e, valstybės narės turės numatyti rizikos valdymo priemonės. Ir e, kaip komisija savo komunikate sakė, e, valstybės narės turės taip pat ieškoti kitų galimybių švelninti rizikos poveikį ir leisti ūkininkams geriau pasirenkti krizinėms situacijoms, pavyzdžiui, numatant priemonės apmokestinimo srityje, e, tame tarpe valstybės pagalbos srityje, jeigu galima būtų tai pagrysti pakankamai kad galima būtų, pavyzdžiui, pritarti kažkokiems e, perspėjimams, e, pajamų mokesčias rytyje ir taip toliau. Taigi jau e, šia, šiame kontekste kai kurie dalykai jau egzistuoja. Tuo pat metu mes e, pateikėme pasiūlymą dėl UTPs, čia jūsų kitas darbo tvarkės punktas dėl nesažiningo veikimo maisto grandinėje, taigi mūsų pasiūlymai jau čia egzistuoja. Na, o BŽP reformas pasiūlymas numato konkrečias galimybės, ypač e, gamintojų organizacijoms ir jų asociacijoms, sustiprinti ūkininkų sektoriaus pozicijas. E, e, mes matome, kad jau vaisių ir daržovių sektorija yra operacinių programų sistema ir tai galėtų išplisti į kitus sektorius. Tai gera žinia gamintojų organizacijoms, nes jos turės galimybę ne tik geriau organizuoti e, u, u, savo narių darbą, bet taip pat paremti tai e, konkrečiomis priemonėmis veiklos programuose nustatytomis. Taigi apskritai kalbant, pasiūlymas kaip toks sprendžia nemažai klausimų susijusių su krizėmis ir rizikos valdymu. Bet konkrečiai dėl BRO čia visų pirma kalbama apie E, apie bandymą sutvarkyti tekstą, jį suderinti ir supaprastinti tose srityse, kur tas supaprastinimas lengvai įmanomas. Taigi, e, apimant draugę, tai e, tas tekstas galbūt labiau esminis, negu kad iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Ir aš E, labai norėčiau, kad būtent šioje dvasioje mes apie tą tekstą ir kalbėtume. Dėkui. E, Na, jūs minėjote omnibusą ir dar kartą norėjau padėkoti jums ir jūsų e, bendradarbėms, ačiū ponui komisijos nariai už labai didelį atvirumą, nes, kaip aš dažnai kartoju, tai tikrai yra svarbus dalykas ir tai yra didelė sprendimų dalis, mes juos turim dabar daryti. Ir dabar e, suteikiu žodį ponui Andriu. E, jūsų pasisakymu mes užbaigsim šito e, klausimo nagrinėjimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams ir kolegoms už jų pasisakymus. Tai tikrai yra pagrindas plėsti ir tobulinti pasiūlymą ir konsultuojantis su dirbančiais sektoriuje, mes žinosim, kokie yra jų e, lūkesčiai. Na ir e, matome, komisijos pasiūlymai yra visi labai geri, užtikrinantis e, biudžeto pastovumą ir riziką, bet matome, kad e, viskas yra, turėtų gerai, bet tiesiog reikėtų e, kalbėti apie konkrečias vietovės ir reikėtų kalbėti labai greitai, nes reikėtų gelbėti sektoriui. Na, aš manau, Mm, jeigu turėsim pakankamą mm, biudžetą, tai mes, kaip e, teisėkuros atstovai, galim pasakyti, kad dabar komisija pateikė pasiūlymą ir mes nurodome trūkumus, ką reikia patobulinti, ką reikia padaryti per ateinančias savaitės ir mėnesius. Tiesiog pasitikėkite mumis, nes mes giname žemės ūkio sektorių ir manome, kad čia reikėtų kalbėti rimtai, reikėtų užtikrinti veiklos nuseklumą. Ir jeigu dar leistumėte kelias sekundės, tai aš norėčiau papildyti tai, kas man svarbu ir ką sakė kolega Kastro. Tai yra vaidmuo, kurį mes turim vaidinti, nes yra kalbama apie perkelimą į strateginį planą ir kiekviena valstybė narė turėtų užsi, užsiimti, na, bent aš taip suprantu, kad mes iškraipysime, nes programos yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse ir strateginiai pasirinkimai yra daromi valstybėse narėse, bet nereikėtų e, stiprinti institucionalizacijos bet man taip pat kyla klausimas, kokį vaidmenį Europ... ateityje vaidins Europos parlamentas ir mūsų komitetas. Tai aš tikrai norėčiau, kad mes pasinaudotume galimybę e, atlikti tyrimus ir parengti tokį teisės aktą, kuris būtų tinkamas naudoti e, ateityje ir kad jis atspindėtų būsimą žemės ūkio politiką, nes daug kas bus perkelta į nacionalinį lygmenį. Ir e, kadangi aš nesu e, juristas, tai aš, man tikrai reikėtų pagalbos ir kiti parlamento nariai tikrai galėtų padėti mūsų komitetui parengti tokį projektą, kuris bus galimas naudoti ateityje. Dėkui. Panie pośle, wyznaczył pan duże, duže, duže zadanie. Na, jūs mums uždavė didelį uždavinį, bet e, taip iš tikrųjų. Na, e, ponės ir ponai, jeigu kalbėsime apie rinkos e, klausimus, visuomet kalbam tai, kad didesnis veiksmingumas, didesnis veiksmingumas, efektyvumas bet efektyvumas ir veiksmingumas irgi turi tam tikras ribas. Ir labai dažnai tas poveikis yra kitoks, nes atsiranda naujos situacijos, atsiranda kiti vidiniai reikalai, karštutinės situacijos ir čia aktyviai e, turėtų veikti ir sąjunga, ir valstybės narės, kad tokiais atvejais sunkiose, išskirtinėse situacijose nereikėtų pakeisti rinkos priemonių, bet žemės ūkis yra tiesiog, na, gamyba po, po, po atvirų dangum. Ir tai yra didžiulių skirtumų ir, ir pakeitimų, taigi tai reikėtų atsižvelgti. Na, mes baigiam aptarti reformą, aptarėm tris teisės aktų pasiūlymus, dėkoju pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, dėkoju visiems dalyvavusiems komisijos atstovams, dėkoju jums už pagalbą. Ir dabar pereikime prie labai laukto pranešimo. Tai yra pono De Castro pranešimas. Tai yra nesažiningos priekybos praktikos įmonių tarpusavio maisto produktų teikiamo grandinėje. Ir šis pasiūlymas buvo ilgai lauktas, mm, kalbu apie direktyvos projektą. Šiais klausimais užsiemė komisija, prisimename darbą, buvo mm, ponia Maginės rengė Mm, dokumento projektą. Taip pat Slovakija pirmininkavusi labai aktyviai prisidėjo prie šito klausimo. Taip pat pana Kostinger irgi pateikė sąrašą, kur yra pasakyta, kad tai yra Austrijos pirmininkavimo prioritetas. Žinoma, daug mm, kalbėjo ir mm, ponas Hogan komisijos narys. Na, bet yra ištieka tam tikrų problemų, kol kas mm, maisto grandinėje, bet apie tai pasakys e, ponas pranešėjas De Castro. Prašome žodis jums. Grazie, prezidente. Allora, abbiamo, come ricordato. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė. Kaip teigėte, mes Džiaugiamės sulaukę pasiūlymo dėl direktyvos, to ir prašėme. Dar tuo met, kai 2016-aisiais e, Maginis parengė pranešimą tuo klausimu ir kai prasidėjo, buvo pradėtas rengtis omnibus pasiūlymas. Tuomet buvo sustiprintos finansinės prerogatyvos esant nestabiliai rinkai. Mes norėjome, kad pasiūlymas būtų dar ambicingesnis. Neturėjome daug lankstumo galimybių. Viena vertus, neturėjome pakankamai laiko reikia pas, reikėjo pasiekti politinio susitarimo su pirmininkaujančia Austrija iki kalėdų, jeigu norėjome, kad už tekstą būtų, dėl teksto būtų balsuojama plenarinėje sesijoje prieš parlamento nariams baigiant savo kadenciją. Kalbant apie šias nesažiningas priekybos praktikas, jos turi tiesioginį arba netiesioginį poveikį mūsų ūkininkams. Vis tiek norėčiau Jums priminti, kolegos, kad tai nereiškia, kad komisija nenagrinėja kitokių kitokio kaskadinio poveikio vartotojams. Jis tengiasi įveikti šias problemas pasitelkdama kitus pasiūlymus dėl teisės aktų. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų teiktą paramą, už bendradarbiavimą. Ir tai reiškia, kad dabar jau atsižvelgta į daugelio frakcijų pateiktus politinius pasiūlymus. Tikėsimės, kad ir komitetas šiam dokumentui pritars. Pažvelkime į pačius svarbiausius dalykus. Padidinome taikymo srityje Ir šis dokumentas taikomas visiems žemės ūkio produktams ir taikomas visiems tiekėjams. 50 milijonų ir 250 tūkstančių darbuotojų. Taip pat nesažininga priekybos praktika dėl jos ji e, gali reikšti apie 50 milijonų. Iš tikrųjų, mums reikia tą nuostolį apskaičiuoti praktiškai, todėl komisijos pasiūlymo atsisakėme. 20 valstybių narių jau turėjo teisės aktus dėl šio konkretaus klausimo. Tai irgi pasitarnaus valstybės narės, jeigu nori, gali patvirtinti dar griežtesnės priemonės nei siūlomas direktyvoje, jeigu tos, to pageidaus. Atsižvelgdami į Brexit, norėtume išvengti galimų komplikuotų situacijų kad nebūtų perkelti prekybos centrai E, pavyzdžiui, Jungtinę karalystę ar į kitas ne ES šalis. Manau, kad komisija šiuo atžvilgiu nurodė labai geras nuostatas. kad būtų galima pasiekti teigiamo poveikio visiems tiekėjams ir pirkėjams, bet labai skaidriai dėl to dar reikia susitarti mes įvedėme ekonominės priklausomybės savoką. Mes nesistengėme apriboti nuostatų, o ko nenorėtume, tai nesažiningų sutarties sąlygų, kurios primetamos dėl to, kad pirkėjas ir tiekėjas yra nelygioje situacijoje gami, gamintojai, maisto tiekėjai galės pasirašyti sutartis raštu, o valstybės narės numatys priemonės, kurios padės sudaryti tinkamus kontraktus ir kurie pasitarnaus visai pramonės šakai. Šiuo metu Komisija numato tam tikras įgaliojimus nacionalinėms institucijoms. Nacionalinė institucija turės pradėti veikti per nustatytą laikotarpį, tačiau reikia užtikrinti didžiausią teisinį užtikrintumą. Kai kuriuose valstybėse narise jau yra patvirtinti labai pažangus teisės aktai dėl nesažiningos priekybos praktikos, tačiau jie nėra visiškai tinkamai įgyvendinami. Mes įtraukėme galimybę valstybėms narėms skatinti tarpininkavimo mechanizmą tarp šalių, jeigu reikėtų spręsti nesutarimus, kad nereikėtų pasitelkti teisinių procesų. Tai yra tik tai keletas dalykų, kurie mano nuomonė ir šešėlinių pranešėjų nuomonė yra labai svarbus. Aš paskatinčiau jūs perskaityti visą dokumentą ir teikti pasiūlymus dėl pakeitimų tik dėl pačių svarbiausių klausimų. Turėkite galvoje tai, kad neturime labai daug laiko, nes norėtume pirmininkaujant Austrijai pasiekti šį ambicingą tikslą. Daug operatorių nerimauja dėl tokio dokumento, bet tai nebus raganų medžioklė. Mes kalbame apie tai ir tekste nurodomos priemonės, su kurių pagalba skatinama pagerinti maisto grandinės situaciją, e, dėl kurioje esančių problemų atsiranda ekonominių problemų ūkininkai norėtų užtikrinti maisto produktų kokybę, o daugybė vartotojų tuo suinteresuoti. Komisijos narys Hoganas teigia, kad niekam nereikėtų nerimauti, jeigu sudaro sąžiningas sutartis. Na, norėčiau visų pirma padėkoti ponui parlamento nariui už tai, ką jis pasakė ir e, jūs siūlote išplėsti, ką reikia daugiau padaryti, na, bet e, atsargiai ir jautriai. Nes e, tai buvo direktyvos pasiūlymas ir tai buvo didelis kompromisas iš komisijos pusės tarp įvairių e, direktoratų. Taigi ji negalėjo eiti tiek toli, kiek komisijos narys Hogar norėjo to padaryti, nes reikėjo pasiekti kompromisą, nes e, komisijos nariai ir vienas iš mano šalies atstovas buvo, na, kaip čia pasakius, e, ribojantis, sakykime. Tai komisijos nariai didelis ryštas e, vis dėlto reikalavo, kad būtų padaryti kai kurie pakeitimai. Na, bet jeigu mes eisim per toli, tai e, gali komisija prieštarauti. Taigi čia reikia eiti žingsnis po žingsnio, kadangi svarbu yra tai, kad yra e, siūlomi pasiūlymai, sprendimai ir nacionalinių lygmenių sprendimai. Taigi dėkoju Jums dar kartą ir pradedame diskusijas. Pirmiausia, žodžio paprašė ponia Maginės, daug norinčių e, dalyvauti diskusijose, taigi prašyčiau, kad e, kalbėtumėte kaip įmanoma trumpiau. Prašome, ponia. And... Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai, nes panas De Castro labai puikiai pristatė pranešimą ir jo turinį ir kalbėjo apie bendradarbiavimą ir dokumento rengimą ir pateiktus pasiūlymus. Man atrodo, einant laikui šis pasiūlymas dar labiau sudomins visus, nes mažmeninės prekybos sektorius yra sunerimęs. Bet kaip teisingai teigėte, tai nėra raganų medžioklė maisto grandinėje, siekiama tik užtikrinti skaidrumą ir sažiningumą maisto tiekimo grandinėje. Todėl e, šis dokumentas bus visiems naudingas, kurie nori tvarios maisto tiekimo grandinės. Ir reikėtų kalbėti ir apie didelius mažmenininkus, ir apie didelius maisto produkcijos gamintojus. Dabar, kai rengėme šį pranešimą, galėjome protingai pasinaudoti visais turimais argumentais. Aš savo ruoštų turėčiau klausimą dėl to, kiek ir kaip ūkininkai pas, galės pasinaudoti mūsų darbo. Aš beveik įsitikinusi, kad dokumentas jiems bus naudingas. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad dirbame su IMKAU komitetu ir turim ir toliau bendradarbiauti, kad kitais metais gegužę būtų galima patvirtinti šį dokumentą. Todėl e, pritarčiau pono De Castro pasiūlymui nerenkti labai daug pasiūlymų, kad kuo greičiau galėtume daug, e, nuomonę patvirtinti. Katainen, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjų už tokį veiksmingą, efektyvų požiūrį rengiant nuomonę dėl šios direktyvos. Labai svarbu, kad rudenį pirmininkaujant Austrijai jau vyktų trišalės dėrybos. Austrija nurodė, kad tai bus vienas iš jos prioritetų. Per pastarąsias savaitės susitikome ne su viena suinteresuota grupe ir nerima kelia tai, kad nukrypstama nuo pagrindinio direktyvos tikslo ir kad siekiama apsaugoti tik gamintoje. Gamintojams reikia paramos, kad e, teisės aktai dirbtų, veiktų sąžiningai. Nemanau, kad kas nors manytų, kad didelis, didelėms tarptautinėms įmonėms reikia apsaugos nuo viena kitos. Užuot galvoję taip, turėtume galvoti, kaip geriau apginti savo gamintojus. Ir stipresnioji pusė turėtų turėti įrodinėjimo naštą. Reikėtų, kad visuose lygmenyse būtų panaikinta nesažininga priekybos praktiką. Pone Makintaja. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Paulo De Castro už pranešimą išties įdėta labai daug pastangų, labai daug darbo ir tai yra labai svarbus dokumentas. Jau labai seniai buvo sudaromos galimybės nesažiningai priekybos praktikai, kuri padarė didžiulę žalą ir ūkininkavimui ir ūkininkams. Nes ūkininkai dabar yra labiausiai neužtikrintose sąlygose, todėl mes turime padaryti kai ką, kas jiems tiesiogiai pasitarnautų. Aš kalbu iš savo patirties Jungtinėje karalystėje. Aš kalbėjau su ūkininkais, augintojais, kurie pasinaudojo tokiu teisės aktu šioje srityje patvirtintų Junktinėje karalystėje, nes nesažiningos praktikos yra neteisi, pripažintos neteisėtomis Junktinėje karalystėje. Svarbiausia, kad neiškiltų naujų problemų Šiuo metu vyksta tyrimai susiję su planavimu, su vėluojančiais mokėjimais. Šios problemos yra keliamos. jums, jūs man suteikite tik minutę pasisakyti šio klausimo. Klausimas toks svarbus, kad nežinau, kaip tai manoma padaryti. Neturime tiek daug galimybių aptarti šios klausimus. Kaip šešėlinė pranešėja, noriu pasakyti kelias dalykus. Pirmiausia, turime pripažinti, kad vienas sprendimas netiks visiems. Ir jeigu vienai šaliai tiks, kitoms gali netikti ir nereikėtų labai griežtai nurodyti tai, kas leidžiama. Pritariu daugeliu pono De Castro patiktų pasiūlymų dėl šio pranešimo. Ir norėčiau pasakyti, kad ne tik tiekėjai, bet ir kitos organizacijos gali pranešti apie nesažiningą praktiką ir netiesioginiai tiekėjai ir priekybos organizacijos ir kitos institucijos jos turėtų turėti galimybę pateikti skundus. Taip pat reikėtų pripažinti ir tai, kad turėtų būti protingas pagrindas įtarti nesažiningą praktiką. Todėl norėčiau papildyti nesažiningos priekybos praktikos apibriešti. Norėčiau, kad būtų nurodoma kai kas panašaus, kai vienas prekybos partneris vienašališkai primeta sąlygas. Žinoma, žmonės gali įtraukti tokias sąlygas, kokias tik nori, bet jos neturi būti primetamos esant spaudimui iš vienos šalies. Na, aš Atsiprašau, ponės e, Katainen, mes daug e, kalbėjome šitą temą, bet to šešėlį pranešėjai susitinka su pranešėju ir taip pat turi tiesioginį kontaktą, jie gali keistis nuomenėmis ir kontaktuoti. Dabar pana Zuliu. Eh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Di Castro. Visų pirma, dėl to, kad jis taip noriai išklausė kolegų. Ir mūsų pasiūlytų minčių, su kurių pagalba būtų galima kovoti su nesažininga priekybos praktika, žemės ūkio maisto produkcijos sektorija. E, buvo nu, sukurta nesažiningos priekybos apibrieštis Tokiu būdu, aš sakyčiau, kad šios direktyvos taikymas rytis turėtų būti šiek tiek išplėsta. Reikėtų, būti, reikėtų taikyti šias nuostatas ir paslaugų pirkimui. Ir dėje dideli pirkėjai gali veikti nesažiningai. Nereikėtų pamiršti, kad kartais baiminamasi pranešimų dėl nesažiningos prekybos praktikos. Todėl gerai, kad pilietinė visuomenė arba nevyriausybinės organizacijos gali paviešinti tokias praktikas. Nereikėtų pamiršti ir to, kad tam, kad direktyva tinkamai veiktų, ji turi būti tinkamai taikoma, vienodai taikoma visoje ES teritorijoje. Šiuo tikslu turime suderinti baudų lygmenį, kad nebūtų ieškoma palankiausio režimo. Priešingo atveju gali būti ieškoma to šalies, kurioje baudos mažiausios arba netaikomos. Ačiū. Džiaugiuosi, kad komisija pritarė šiam šio komiteto patiktam pasiūlymui ir pateikė teisėkūros pasiūlymą ES lygmenių dėl nesažiningos prekybos praktikos. Pritariu pono De Castro pasiūlymui ir manau, kad tai yra geras būdas išspręsti problemą ir išspręsti nesažiningos prekybos praktikos problemą e, maisto produktų srityje. E, Puiku, kad kalbama apie neteisėtas praktikas. Turėtume paminėti ir apie tam, paminėti tam tikrus sutarčių aspektus. Aš to klausimu pateiksiu pasiūlymą turėtų būti išplėstas nesažiningos praktikos sąrašas. nesažininga praktika gali būti taikoma tuo met, kai pirkės yra iš vienos šalies, o pardavėjas iš kitos šalies. Labai svarbu nurodyti, kaip tokias problemas būtų galima išspręsti. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Paulo už puikiai atliktą darbą. E, rengiant šį pranešimo projektą. Vienas dalykas, kuris man patinka, yra tai, kad jis paminė visą pasiektą pažangą, apibrėžiant nesažiningą priekybos praktiką, taip pat ekonominę priklausomybę ir e, rašytinių sutarčių nuostatas ir pateikė pasiūlymus, kaip būtų galima ištaisyti tas problemas, kad būtų galima padėti ūkininkams, e, kai jie bendradarbiauja su didelėmis prekybos, dideliais prekybos tinklais, kurie labai dažnai e, elgesi nesažiningai. Suprantama, laiko nedaug, bet pateiksiu vieną kitą pasiūlymą dėl pakeitimo ir tikiuosi, kad mes galėsime dėl jų susitarti. Bet e, dar keli dalykai labai svarbus, tai privačios etiketės. Su jomis yra susijęs ne vienas aspektas. Ir norėčiau, kad tie dalykai būtų įtraukti į dokumentą, nes dažnia, tai yra vienas iš būdų, kai prekybos centrai daro spaudimą gamintojams. Reikėtų užtikrinti daugiau skaidrumo ir kainodaros rytyje nes e, ūkininkai gauna tik 15 procentų nuo galutinės kainos. Kitas pakeitimas bus dėl koordinavimo priemonių ir dėl Europos įgyvendinimo užtikrinimo institucijos. Labai prašau, neapribokim tuos dėkojimus ir, ir pakartojimus, bet tiesiog formuluokim išvadas, ponas Andriu. Merci, monsieur le président. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tikrai labai svarbi tema. Dėkuoju, dėl to norėčiau padėkoti Paulo už jo darbą, už pasiūlymą. Aš manau, kad mes norim padėti ūkininkams ir e, tos teikia komisijos pasiūlymas. E, turiu jūsų pasiūlymas, Paulo, ypač dėl taikymos, direktyvos taikymos ir ties iš, išplėtimo, dėl, e, dėl apibrieščių patikstinimo ir dėl nesažininkų praktikų e, sąrašų išplėtimo. Nes yra e, nesažininkos praktikos tarp valstybinės, taigi reikėtų geriau kontroliuoti ir, ir, ir mūsų Europinis prekybos centras porą išvadų, na, taikymos ryties, taikymos rytis neturėtų, būti, neturėtų apsiboti tik tai didžiaisiais pirkėjais, bet visais pirkėjais. Tai būtų naudinga ir manau, kad reikėtų 32 pakeitimą e, pataisyti, nes yra kalbama apie išimtis e, dėl greitai gendančių produktų ir e, tai yra gendantis produktai jiems yra taikoma išlyga, bet jeigu, pavyzdžiui, jie nėra skirti maistui, bet jie skirti perdirbimui. Taigi čia aš e, sulčių pakeitimą reikėtų nurodyti, kad mokėjimo laik, trukmė laikotarpis e, turėtų būti numatytas e, tarp institucinių susitarimų. Taigi aš tikrai dėkoju už jūsų kokybišką pasiūlymą, ponas Santos. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pasveikinti Paulo de Castro už puikiai parengtą pranešimą. Jis bus naudingas ūkininkams, padės sukurti papildomos vertės. Reikėtų išplėsti taikymo sritį visiems pirkėjams, visiems tiekėjams, visiems produktams ir greitai gendančiams ir ne. Ir tai yra labai įdomus aspektai ir teigiami aspektai gamintojai kuria vertę. 3 ketvirtadaliai pieno produkcijos yra parduodama dideliuose prekybos centruose. Ir todėl labai svarbu surasti veiksmingas priemonės – su kurių pagalba būtų galima e, sugražinti dėrybinę e, galę, tinkamai vėl subalansuoti tą dėrybinę galę. Kai kalbame apie greitai gendančius produktus, šios nuostatos yra svarbios ir aš manau, kad labai teigiama yra tai, kad yra įvesta ekonominės priklausomybės savoka tiek. Mane domina, kaip skundų mechanizmai veiks. Tuo atveju, kai bus nustatyta nesažininga priekybos praktika. Jeigu, pavyzdžiui, prekių būtų atsisakoma praėjus dienai ar kitai ir būtų nurodomos priežastys, jeigu būtų pateiktas skundas, tai kitą dieną priekybos grandinė galėtų atsisakyti tų prekių, tos prekių siuntos. Ir ūkininkai labai dažnai yra nesažiningos priekybos praktikos aukos. Todėl Be to yra didžiulis kainų skirtumas e, tarp ūkininko parduodamų produktų kainos ir kainos, e, kuri yra prašoma prekybos centruose. Ačiū. Manau, kad tai yra labai svarbus dokumentas, pirmininkė. Ir naudingas daugeliu valstybių narių, tame tarp Italijai. E, buvo sunkumų dėl apmokėjimo terminų, todėl džiaugiuosi visu tuo, ką pasakė pranešėjas. E, Paulo atliko E, numato nuostatas ir dėl didelių ūkių, ir dėl didelių gamintojų organizacijų, kurios yra svarbios šiame sekt FNV sektorija ir kurioms didelę žalą daro nesažininga priekybos praktika. Todėl turime padėti didelėms net, neturėtume padėti didelėms grupėms dar labiau išaukti. Greitai gendančios prekės, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės, e, juos tiekia ne tik maži ir vidutiniai ūkininkai. Pone Erans. Norėčiau padėkoti ponai De Castro. Pritariu kolegoms, kurie teigia, kad e, galima, abipusės gali susitarti pasirašydamos sutartį. Ir turime sustiprinti šią rekomendaciją. Dėl bausmių sistemos bausmės turi būti atgrasančios, tai akivaizdu. E, turi būti kainų stebėtojai ir nesažininga priekybos praktika, svarbu ją nustatyti. Turi, turėtų būti reglamentas ir aš tikiu, kad jis bus šiuo klausimu. Ispanijoje yra maisto grandinės įstatymas ir Europos teisingumo teismas yra prieėmęs nutartį šiuo klausimu kiek aš žinau, negalima direktyvoje e, remti tik vieną pusę. Kartais abi pusės naudojasi nesažininga priekybos praktika. Ir kartais iš tiesų šokiruoja, kaip dideli priekybos centrai e, tvarkosi su platinimo klausimais. Ma Makintaja vieną minutę ar klausimas? svarbiausia, tai ši direktyva yra pats svarbiausias e, dokumentas per visą mūsų kadenciją, todėl labai svarbu jį patvirtinti. Kad ir ko tai pareikalautų, tai pats svarbiausias dalykas. Paolo pranešimas iš tikrųjų patobulina komisijos pasiūlymą. Artėjame prie teisinių įgaliojimų ribos, teisinių galių ribos, tačiau nepaisant sunkumų, turime kalbėti apie prarastus pardavimus, apie neįvykusius pardavimus. Iš dalies teismo sprendime šis klausimas yra sprendžiamas. Kai kas minėjo ekonominę priklausomybę, bet šiuo klausimu reikėtų daugiau informacijos. O dėl direktyvos tai ji leidžia nacionalinėms institucijoms patvirtinti griežtesnės priemonės. Tačiau neskubėkime tuo džiaugtis, šiuo metu jos daro mažiau, todėl tuo klausimu pateiksiu pakeitimus. Nereikėtų panaikinti jokių įgaliojimų, kurie numatomi nacionalinės teisės aktuose, panas Ropė. Pirmininkė, Aš irgi prisidedu prie sveikinimų, tikrai, manau, labai svarbus dokumentas ir daug metų mes šiandien kalbame, kad šitą problemą reikia spręsti ir pagaliau iš tikrųjų galbūt ledai pajudės. Tai tikrai ypatingai, sakykime, mano šalyje, kur ūkininkai yra labai mažai kooperuoti, jų yra labai silpna dėrybinė gale, todėl e, priekybininkai ir perdirbėjai jais naudojasi netgi padidinus paramą E, iš karto mažinama kaina supirkimo ir aš tai manau, kad tai bus galbūt vienas iš būdų, kaip padėti ir kompensuoti tą praradimą, kuris daromas, reiškia, mažinant bendrą žemės ūkio politiką. Ir manau, būtų labai svarbu, šitas taisyklės perkelti ir į traptautinės sutartis. Šiandieną iš laisvos priekybos sutarčių žinome, kad pelnėsi tik tai priekybininkai, e, reiškia, kuriem nereikia mokėti muitų ir taip toliau. Bet jie po to gavę pajamas gavę pelnus nesidalina su gamybininkais su žemdirbiais ir su kitom sritim su miškininkais ir taip toliau todėl manau kad šitas klausimas turi būti išplėstas į visas sritis labai dėkoju ir sėkmės mum visiem kad iš tikrųjų pajustumėm naudą Um, when someone goes to do that kai kas nors stengiasi šokti toli, stengiasi nušokti prie pat linijos, bet jeigu šoki per daug, tai tas šuolis neužskaitomas. Ir mes irgi artėjome prie tos linijos. Ir gerai yra tai, kad mažmenininkai susirūpinę ir maisto perdirbėjai susirūpinę ir pradeda suvokti, ką daro. Mums reikia skaidrumo tuo klausimu, ką iš to gauna ūkininkai. Nes man, manau, kad kai žmonės eina į prekybos centrą, tai reikia žinoti, iš kurio produkto ūkininkas uždirba daugiau. Ir jeigu pirkėjas žinotų, tai ir rinktųsi tą produktą. Ir kad tas ūkininkas galėtų susitvarkyti, galėtų perdažyti savo namą ar galėtų išleisti vaikus į mokslą. Ir pirmininkas sakė nesveikinti pranešėjo, bet aš manau, kad kaip tik pats laikas tai padaryti. Puikus dokumentas ir gal galų gale sugražinsime ūkininkam šiek tiek orumo. Na, toks komentaras. Na, Lenkijoje sumažėjo nedarbas ir priekybos centrai padidino, e, ženkliai padidino e, kainas. Ir čia reikėtų žiūrėti labai budriai tuos rinkos priemonės ir tą patį galim pasakyti ir nuo to, kaip organizuojasi ūkininkai, kaip jie veikia. Nes mes kovos su, su rinka ne, nelaimėsim. Ponas Nikos. Ačiū pirmininkė. Trumpai sveikinu Paulo, puikiai padirbėta. Kai buvo pasakyta tikslus darbas, tačiau manau, dabar mums reikia dirbti greitai ir EKR e, pasistengs nepateikti labai daug pasiūlymų. Manau, kad dabar mums yra proga padaryti kai ką. Ir tai yra didžiausias iššūkis per mūsų įgaliojimų laikotarpį. Tačiau mūsų tinklas neturi būti per platus, kad kas nors per, kitų, per kitą įgaliojimų laikotarpį turėtų pabaigti mūsų darbą. Mums reikėtų pasinaudoti šią progą ir dabar turime pačią geriausią galimybę patvirtinti naudingą dokumentą. Puikus, puik, puikiai baigėme pasisakymų raundą ir mm, tęsime darbą toliau, bet dabar kreipiuosi į komisiją, e, komisijos atstovą, poną direktorių Magelę, na, 10 minučių jums. Pone Agniu, na man kažkaip šiandien Šiandien mano diena kalbame apie nesažiningą prekybos praktiką ir suprantu, kad Paul de Castro turi didelę patirtį, jis anksčiau buvo žemės ūkio ministras ir dokumentas labai protingas, tačiau man kelia nerima tai, kad e, tai, ką mes jau darome dabar, tai gali būti tam jungtinė karalystė, tai gali sukurti tam tikrą e, kliūtį. Dažnai kreipiamasi į mažmenininką ir sakoma, aš turiu 20-30 pavyzdžių ir gamintojas yra nežinomas ir kaina numušama ir jie parduodami sėkmingai. Bet reikia drąsaus žmogaus, kuris galėtų paduoti didelį mažmenininką į teismą. Ir tas asmuo tikriausiai labai nukentės tikriausiai iš jo niekas nepirks daugiau. Atsiprašau, bet toks gyvenimas ir pirmininkas jau pasakė, kad prekybos centrai gali sumažinti kainas ūkininkams ir padidinti vartotojams. Na, e, reikia daryti tai, reikėtų vertinti tai, ką parengė ponas pranešėjas, O dabar vis dėlto sutikiu žodį ponui direktoriui, ponas Smagelė. Um... Ačiū. Norėčiau ir aš padėkoti ponui Dekastrom, jis dirbo labai greitai, ir, o tema labai sudėtinga. Parlamentas būtent ir, to ir nori, ir mes to norime, mes irgi siekiame susitarimo, kuo greičiau ir būtų gerai tai padaryti iki šio parlamento kadencijos pabaigos. E, grįžtu prie pasiū komisijos pasiūlymo. Mes rėmėmės labai ištami poveikio vertinimu, išnagrinėjome visus įvairiausius aspektus ir šis poveikio vertinimas yra pasiūlymo pagrindas. Mes turėtume užtikrinti, kaip nors, kad jeigu bus labai nukrypstama nuo pasiūlymo, kad tai bus kaip nors įvertinta, kad e, tai remsis realią situaciją. Komisija patikė pasiūlymą dėl direktyvos ir dėl akivaizdžių priežasčių. 20 valstybių narių jau yra šio klausimo teisės aktai ir tai yra privačioji teisė, e, privačios autonomijos realizavimas ir mes nenorėjome bereikalingai kištis į esamas nuostatas, į, keš, į esamą situaciją. Todėl pasiūlėme direktyvą. Komisija pasiūlė minimalų suderinimą, kad valstybės narės galėtų patvirtinti dar griežtesnės nuostatas. Ir tai padarėme dėl subsidiarumo reikalavimo. Man atrodo, kad labai svarbu ir laikytis tokio požiūrio. Priešingo atveju gali atsirasti daugybė nenumatytų, nenuspėjamų kryžminių klausimų, kai e, europiniai teisės aktai, nacionaliniai teisės aktai gali ne visiškai sudėrėti ir gali taip nutikti, kad sukursime daugiau sunkumų negu sprendimų. Pranešime yra daug klausimų, daug pasiūlymų, kuriuos pateikė pranešės, mes šiuo metu juos nagrinėjame, stengiamės išsiaiškinti, e, kuo remiantis buvo pateikti tie pasiūlymai, turėsime pastabų, bet dabar leiskite pasakyti, kad dėl kai kurių klausimų esame susirūpinę, nes e, kai kurios nuostatos yra daug griežtesnės, nei mes manytume būtų pateisinama remiantis mūsų atliktų poveikio vertinimu. Todėl tai yra pirmas dalykas, dėl kurio dėl 30-60 dienų, dėl greitai gendančių produktų nuostatos mes norėtume dėl šito daugiau paaiškinimo, nes kai aš skaičiau pasiūlymus, ten yra nurodoma 30 dienų. Taip išeina, kad pakeitimais yra sumažinama gamintojų apsauga lyginant su komisijos pasiūlymo. Mhm Ir dar yra išimčių, kurios yra taikomos kooperatyvams, e, gamintojų organizacijoms ir įvairioms kokybės e, sistemoms. Ir aš nemanau, kad yra gerai sumažinti apsaugą gamintojui šiame kontekste. Bent jau toks pirmas įspūdis, tokia pirma išvada, kurią mes e, pasidarėme pažvelgę į pakeitimus. Dėl šališkumo trečiose šalyse, dėl ekstrateritorialumo. Šį klausimą reikėtų dar panalizuoti, nes visuomet iškyla klausimas, kaip valstybės narės galės e, įgyvendinti tokius sprendimus kai kalbam apie trečiose šalyse, e, pastebimą šališkumą tai tokius dalykus geriau išsiaiškinti iš anksto prieš rengiant nuostatas. Dar yra visiškai nauja nuostata, kuri regis buvo perkelta iš BRO reglamento į šį e, dokumentą dėl gamintojų ar ūkininkų teisės paprašy, pareikalauti sutarčių raštu. Atvirai pasakius, mes nematome tam poreikio, nes reglamente jau yra ta nuostata, tai kodėl dabar tai nurodyti direktyvoje, uh, kad valstybės narės turėtų tai gyvendinti. Iš esmės, tai jau prieštarautų tiesiogiai taikomoms nuostatoms, kurios yra privalomo pobūdžio. Todėl svarstome, ar tai iš ties yra būtina. Dėl įgyvendinimo, užtikrinimo institucijų ir konfidencialumo tai norėčiau patikinti, kad ponas Agnijų paminėjo šį klausimą dėl skundų, dėl konfidencialumo. Visa tai yra įtvirtinta šioje, šiame pasiūlyme dėl direktyvos ir įgyvendinimo institucijos turės galimybę išspręsti tuos klausimus konfidencialiai ir elgtis taip, kaip siūlo ponas Agnių. Pakeitimuose yra nurodoma tokių dalykų, kurie, man atrodo, reikalauja tolesnės analizės. Ir reikėtų pagalvoti, kaip tai atsilieptų praktikoje. Dėl taikymo srities išplėtimo tai buvo pasiūlyta ir kai kurie kalbėjusieji netgi paprašė dar labiau išplėsti taikymo srity. Suprantama, E, jeigu tai bus nurodyta parlamento pranešime, turėsime išnagrinėti tokį pasiūlymą, bet norėčiau pasakyti, kad kai rengėme pasiūlymą, tai įvertinome teisinį pagrindą. Tai yra 43 straipsnio antra dalis ir tai yra žemės ūkio teisinis pagrindas. Uh, Ir mes galime naudoti šį teisinį pagrindą tuo met, kai yra stiprus ryšys tarp žemės ūkio veiklos ir to, ką dirba ūkininkas ir kitų veikėjų, uh, kuriuos mes įtraukėme į tas aptariamas nuostatas. Ir kuo labiau plėsime taikymo sritį, tuo silpnesnė bus ši jungtis ir tuo didesnė rizika atsiras, kad tam tikrų momentų 43 straipsnio antra dalis jau negalės būti teisinių pagrindų. Ir suprantu, kad dar bus teisinė peržiūra šio pasiūlymo dėl direktyvos ir mes turėsime išbandyti, pasižiūrėti, ar teisiškai viskas yra teisinga, todėl mes turime remtis tvirtų teisinių pagrindų ir nenukrypti labai toli nuo dabartinės taikymos ryties. Ir regis ponė Herans minėjo teisingumo teismo sprendimą, Mes jį atidžiai perskaitėme, jis nėra susijęs su įmonių, įmonėms priekybos veikla, bet yra susijęs su įmonių ir vartotojų prieky, veikla ir yra labai susijęs su vartotojų apsauga, todėl šiuo metu labai sunku nustatyti, kiek tas teismo sprendimas gali būti taikomas šiuo atveju šiai direktyvai, todėl nemanome, kad būtų galima kaip nors pasitelkti tą teismo sprendimą, nes mes kalbame apie verslo tarpusavio ryšius, o ne verslo ir vartotojų ryšius. Na ir apibendrindamas pasakysiu, kad dėkojame e, pranešėjai už jo pastangas, bet norėtume jums priminti, kad reikia išlaikyti nuostatas nuosaikiomis, kad neperžengtume teisinio pagrindo ribų, kurios yra labai svarbios. Ir kad bereikalo nesikištume į kitas valstybėse narys egzistuojančias teisinės nuostatas. Šis dokumentas dar bus aptariamas taryboje jau su valstybėmis narėmis taryboje vyko pirmosios diskusijos ir valstybės narės abejoja šios direktyvos ir jų įgyvendinamų teisės aktų suderinamumu arba tuo, ko jos nenorėtų įgyvendintis suderinamumu bet vis tiek tikimės, kad iki šio parlamento kadencijos pabaigos tikėkimės turėsime susitarimą. Ačiū. Gerbėmieji, gerbimas direktorius e, kalbėjo apie nerimą, apie susirūpinimą, nes aš tam irgi pritariu. Na, mes kalbam apie priekybą, bet e, kiek mes galime eiti eit toli ir kur yra tinkamos ribos, ties to mes turim dirbti. Taigi yra gražiai pasakė ponas De Castro apie mediaciją, apie tarpininkavimą. Aš čia kalbėčiau apie dialogo poreikį. Nėra dialogo grandinėje nėra taip, kad argumentai nėra parengti, kad jie netikė, bet tiesiog nėra dialogo ir tą dialogą reikia organizuoti, jį turi organizuoti ir parlamentas, ir tarybo, ir nacionalinės institucijos. Tai argumentai yra, jie yra tinkami. E, na, dėkoju ir dar kartą sutikiu žodį pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. E, visų pirma, ačiū visiems kolegoms, kurie kalbėjo. Aš noriu dar kartą pabrėžti, kad labai svarbus yra laikas, laiko terminai. Taigi, prašau, pateikite naujus e, pakeitimo, pakeitimo pasiūlymus kaip įmanoma greičiau. Aš e, stengsiuos palaikyti tą turimą turime ryšį, tą turime teisinį pagrindą, nes jeigu kažką keistim, tai reikia keisti visą tekstą ir sutinku, kad reikėtų e, dokumentą patvirtinti dar šitoj kadencijoje, bet perskaitykite dokumentą labai atidžiai. Mes dirbame su šešėliniais pranešėjais ir e, yra išverstas į visas kalbas, taigi daugelis jūsų išsakytų pastabų jau yra tekste. Ir manau, kad tai išklausius ir dar kada peržiūrėjus, tai tuomet pakeitimų pasiūlymų patikimo darbas bus greitesnis ir trumpesnis. Mes tiesiog norime, kad būtų valstybėms narėms lengviau ir nenorim ar tas skirtumas 30-40 dienų, kad turėtų didelį poveikį. Mes dirbame su taryba pastaruoju metu per pastarąsias savaitės, manau, kad laikomės panašios nuomonės, taigi tikiuosi, kad trišalėse dėrybose pasieksime susitikimą, sudarimą iki metų pabaigos ir manau, kad e, procesą užbaigsim iki mūsų kadencijos pabaigos. Dėkui. Na, linkim sėkmės. Taip apibendrinsiu, linkim sėkmės. Na, ponės ir ponai, pakeitimus galim pateikti iki Liepos 13 dienos, penktadienio 13 valandos. Ponas Nikolson. Labai trumpai, pirmininkė. E, šiandien buvo kalbama apie e, koordinatorius, kad juos reikėtų kreiptis pirmiausia. Sutinku su tuo, bet ir sekretariatas turi būti informuojamas, bet ir komitete laikomasi tokio principo, kad koordinatoriams skirta daugiau laiko kalbėti. Na, aš ne koordinatoriai, bet šešėliniai pranešėjai, netai pasakiau. Taigi gerai, užteks minutės, kai aš nesu šešėlinis pranešėjas, aš to laikysiuos bet ponia Makinta yra šešėlinė pranešėja ir jai turėjo būti skirta daugiau laiko, kaip ir visi šešėliniai pranešėjai ties šio klausimu, nes tai yra išsamimus paketas ir tikrai šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas turėtų e, gauti daugiau laiko. Prašyčiau ateitį, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai būtų gerbiami šitam komitete, nesvarbu iš kokios fakt frakcijos jie yra, vis svarbu, kad būtų užtikrintas geras ryšys tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo. Na, pirmininkė, aš nereikištauju, jūs esat puikus pirmininkas, jūsų darbas labai sunkus, jūs turite laikytis laiko ir visą kitą. Taigi, prašau, aš nekritikuoju jūsų, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš manau, kad mes, kaip įmanoma, turėtume užtikrinti, kad pranešėjams ir šešėlinėms pranešėjams būtų skirta papildomai daugiau laiko. Teisinga pastaba, aš pats tai siūliau, taip norėjau, bet, na, taip išėjo. E, ponios Katainin e, atveju tiesiog suklydau. Taigi, ponas Saknių, labai trumpai dabar. Pirmininkė, Jūs mėginote šį rytą suteikti žmonėms daugiau laiko ir šešėliniams pranešėjams ir pranešėjams, na, bet jūsų gerumu pasinaud... piknaudžiavo, kai kas bambėjo septynės minutės. Na, trys minutės, aš manau, kad užtenka, galime daug pasakyti. Tai rytą jūs mėginote, bet jūs nuvylė kiti kolegos. Dėkui. mikrofoną. Ne, Giljerna. Na, vienas e, klausimas. Na, manau, kad šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai turėtų gauti daugiau laiko kalbėti, bet turėtų nustatyti kriterijus. Mes jų neturim. Kartais e, yra, kartais nėra. Tai jeigu turim na, bendrą taisyklę, tai gerai. Man patinka klausytis ponios Makintaje, bet tiesiog nus, nustatykim bendras taisyklės. Visiems dėkoju, na visą laiką mokymės, mokomės, bet kadencija eina į pabaigą. Na, dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Taigi, diskusija dėl biudžeto dalyvauja ir parlamento vicepirmininkas, kuris e, yra pranešėjas, e, tai yra ponas Valkarceža Siso, bet e, ponė Garstija jį pakeičia, taigi prašome žodis jums. Teisingai, ponė pirmininkė, štai aš labai dėkui. Pona Valkarsel negali būti su mumis šiandien, kadangi jis yra labai užsijėmęs ir prašė manęs, kad aš. E, na, dėkui, pirmininkė. Pone Valkarsel prašė manęs e, tarti keletą žodžių apie šį dokumentą. Tekstas apima pagrindinius dalykus e, dėl kitų metų žemės ūkio biudžeto, tai yra 16 milijonos signavimams ir 16,8 mokėjimams, kaip siūlo e, komisija biudžeto projektui. Tai yra 1,2 procento padidėjimas ir įsipareigojimų signavimams 7 procentai padėjimas e, mokėjimo signavimams. Na, e, reikia pabrėžti, ir galėsauti dėl to, kad mm, dėl Rusijos embargo daug sektorių e, patyrė neigiamą poveikį, po, nes rinka užsidarė. Tai nerima kelintis, kelintis klausimas ir tai turės neigiamą poveikį daug e, žemės ūkio sektoriui. Bet, na, ne visos naujienos blogos. Ponas Valkarstolas teigia, kad yra didėjimas, didėjantis finansavimas iš komisijos skatinimo priemonėms Panas Talkarso taip pat pabrėžė, kad ES gali prisidėti prie e, sveikos mytybos e, įgūdžių e, kūrimo ir valstybės narės taip pat gali patobulinti nacionalinės programas vaisiams ir daržovėms, kur nėra pasiekta 250 milijonų eurų aukštutinė riba Europos Sąjungai. Ir taip pat kolega teigia, kad posei programa turėtų būti išlaikyta, išlaikytas finansavimo lygis dabartinis. Mes norime geros kokybės maisto produktų, parengtų pagal Horizontas 2020 programą. Galiausiai nuomonės projekte jis pabrėžia, kad yra 25 procentų augimas asignavimams um, gyvulių ir augalų lygų tyrimo srityje. Tai Tai aš jis mano, kad kolegos patiks pakeitimų jo tekstui ir tekstas taip bus patobulintas. Pone. Na, atsiprašau, bet pirmiausia šešėlinį pranešėją. Na, aš norėčiau padėkoti Jums už subalansuotą nuomonės projektą. Manau, kad e, labai gaila, kad Europos komisija e, kitam, kitam, kitų metų biudžete netaiko paramos priemonių ūkininkams, kurie nukentėjo nuo Rusijos embargo ir nebus e, paramos daržovių vaisių sektoriui. Ką mes dėrėjomės su Rusija e, dešimtmečius, tai sankcijos gali tiesiog viską nubraukti ir bus poveikis ateičiai. Taigi, sakykime, Suomijos pieno ūkis, pieninkistės ūkis atsigauna ir matome, kad e, kainos panašios kaip ir kitur Europoje. Taigi Suomija buvo kaip e, buferis, buferinė zona ir siekia išlaikyti kainas, bet e, dabar neliko resursų ir kainos toliau e, mažėja. Komisija taip pat mm, kalbėjo apie nugreptą pieno mitelių e, saugojimą ir taip pat pieno rinkos perkaitimas e, atsiranda ir dėl sausros Europoje. Taigi reikėtų skirti kitą didesnį finansavimą tam sektoriu, kuris kenčia nuo Rusijos sektoriaus. Pone Karin Gulenek Mūra. Mm, dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, aš norėjau padėkoti ponui Valkarseliu už jo darbą, kokybišką darbą. Ir mes esam tikrai dėkingi už biudžeto projektą, lyginant su 18 metais, bet mes turim būti budrus ir atsižvelgti į DFP, kad tai nekenktų ūkininkams, Na, iš esmės mes esam patenkinti, bet gaila, kad yra intervencinės priemonės ir, ir iškaipama žemės ūkio rinka. Ir kai dėl Rusijos embargo ūkininkai kenčia nuo, nuo, nuo, nuo, nuo jo ir reikėtų remti Europos ūkininkus. Ir manau, svarbu ir jau buvo pasakyta, kad kompensacinės priemonės turėtų būti ir toliau taikomos. Taip pat gaila, kad 33 milijonais eurų sumažinta parama ir tai yra patvirtinta, aš noriu priminti dar kartą, kad pagalba tikrai vaidina didelį vaidmenį siekiant išlaikyti ir gamybos priemonės ir taip pat e, perėjimas prie tvaresnio modelio ne, neįmanomas be visuomeninės paramos ir reikia sutikti visas galimybės ūkininkams, kad jie plėstų savo praktikas ir plėstų ekonominį modelį, e, remdamiesi biudžiu, biudžetu, kuris būtų tvirtas ir gerai organizuotas. Ponas Būda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paminėti šeštą punktą, kur yra kalbama apie jaunus ūkininkus. Na, mes visi norime, kad būtų kiek įmanoma daugiau jaunų žmonių perskeliančių į kaimo vietovės ir tampančių ūkininkais, bet lygiai taip pat svarbu ir tai, kad turėtume kalbėti apie jų šitų ūkių tvarumą. Nereikia vien tik tai įkurdinti kažką kaimo vietovėse, bet reikia suteikti jiems galimybę likti ten ilgai, ilgiau, nes dabar kalbam apie pirmąjį įsikūrimą etapą jaunų ūkininkų, bet nekalbam apie tvarumą, apie naujų ūkių ilgalaikiškumą. Dabar ponas Agnių. Na, man kelia nerima pirmasis nuomonės punktas, pirmoji dalis. E, kokį vaidmenį vaidina žemės ūkis siekiant bendrijos tikslų, o vienas iš jų yra kova su klimato kaita. Na, vėlgi, ūkininkams sakoma, kad jūs gausite pinigų, kad arba jūs pakeisite pasaulio meteorologinės sąlygas arba pagerinsit. Na, išgirdot mano nuomonę panašia tema, na, kažkaip reikėtų tai stabdyti. Dėkui. na, sunkus dalykas, nes tokia yra politinė kryptis. Bet vėlgi tokie yra mokslinių tyrimų rezultatai. Pone direktoriu, prašome komisijos vardu jums žodis. Dėkui pirmininkė, jums leidus aš apsiribosiu tik tai e, tą kritiką ir klausimais iškeltais, bet nenoriu pristatyti viso pasiūlymą. Pirmas dalykas, pirmas klausimas, kuriuo iškėlė daugelis iš jūsų, tai Rusijos embargas kad nėra nuostatų 19 metų biudžetų ir neatsižvelgta į Rusijos embargą. Na, žinote, kad ketveri metai, kai galioja e, sankcijos, jos dėl jų buvo nuspręsta. Ir iš pradžių buvo labai greitai reaguojama ir buvo būtina kištis į rinką, nes jos nukentėjo dėl Rusijos e, draudimo, ypač vaisių daržovių sektorius. Mes neturim jokių rodiklių koks yra realus poveikis šiam sektoriui. Sektorius e, sėkmingai veikia, rado alternatyvių būdų, e, kaip parduoti produktus, rasti alternatyvės eksporto rinkas. Ir kol kas padėtis sektoriui yra nebloga, tai nėra priežasčių kištis į rinką dėl Rusijos e, embargo. Ir anksčiau esu sakęs, kad mes esam labai budrus, mes stebime kasdienę situaciją visose žemės ūkio rinkose ir jeigu bet kurioj rinkoj kažkas atsitinka, kas pagrindžia intervencijas, kišimasi, jeigu reikėtų panaudoti krizės priemonės, tai komisija yra pasirengusi ir pasirengusi keisti biudžetą, taikyti kitas biudžeto procedūras, kol yra galimybė kažką keisti ir taisyti. Taigi mes esam pasiruošę ir norime įsikišti ten, kur reikia, bet turi būti tam pagrindimas tokiam, tokia intervencijai. Mes negalim paprasčiausiai taikyti priemonę, dėl kurios nutarta prieš e, keturius metus ir jeigu nėra jokio pagrindo, taisyti biudžetą. Tai tiek dėl vaisių daržovių mane nustebino kolegos, kurie iškėlė klausimą, pieno klausimą pieno sektorių padėtis patenkinama, mes esam patenkinti, nes gamintojų pieno kainos e, Suomijoje yra vienas iš aukščiausių Europos Sąjungoje, tai nemanau, kad būtų tokių, tokių situacijų, kad reikėtų taikyti specialiasias priemonės. Jūs taip pat minėjote nukreiptą pieno miltelių mm, klausimą. Na, intervencija vyko, kišimasis vyko tada prieš kelis metus, kai tikrai buvo pieno krize. Komisija nusprendė įsikišti ir mes e, supirkome nemažus pieno mitelių kiekius, tai buvo intervencinė priemonė, tuomet, kai uh, buvo galima pateikti kai kurios kiekius į rinką pateikti. Po, o kai dėl 19 metų biudžeto, tai e, galim nurašyti kai kurios kiekius, kuriuos prarasim, bet tikrai dabar nėra tokia padėtis, kad mes toliau galėtume taikyti intervencinės priemonės. Kai dėl tiesiog išmokų mažėjimo jūs minėjote atsitastęs išmokas, atsituosius mokėjimus, na, trys valstybės narės nusprendė pereiti prie nuo pirmo ramščio, nuo tiesioginių išmokų į kaimo plėtrą. Tai yra Prancūzija, Lietuva ir Niderlandai. Tos šalis nusprendė perkelti tiesioginės išmokas į kaimo plėtrą. Ir dėl to yra sumažėjimas. Bet nėra realaus e, biudžeto mažėjimo, bet yra šitų trijų valstybių narių politinis pasirinkimas e, remti projektus pagal kaimo plėtrą. Ir galiausiai, kai dėl jaunų ūkininkų, na, Mūsų nuomonė, jų skaičius nemažėja, bet mes e, remiamės, mes skaičiuojame savo biudžetą, remdamėsi skaičiais, kuriuos gauname iš valstybių narių ir kai dėl e, jaunų ūkininkų tai yra savanoriška e, schema ir jeigu nėra pasirinkimo, tai nėra ir biudžeto skirta, mes neskirsim biudžeto ir eilutė, kur nėra tokio poreikio. Tiesiog tai atspindi tikrovę valstybėse nėra įse, nėra, jeigu nėra išlaidų, nėra biudžeto. Ir tiek. Labai dėkoju. O dabar ponas pranešėjas, ar norėtumėte kažką pasisakyti, iki kada galima pateikti pakeitimų pasiūlymus. Taigi pakeitimus galima pateikti iki penktadienio 13 valandos ir manau, kad jie bus perduoti e, pranešėjui. Ir, na, kelia didelį nerimą problemos e, pieno milteliai. Tai nėra diskusijų mm, klausimas, bet tai tikrai e, kelia susirūpinimą mm, pieno gamintojų tarpe. Na, taigi, mm, baigiame nagrinėti šitą klausimą. Dėkoju pono direktoriui, parlamento nariams, dėkoju visiems. Ir liko tik tai paskutinis punktas, tai yra 13, iki 13, dienos 13 valandos mm, pakeitimai. Na, taip pat yra agrikomiteto koordinatorių patiktų rekomendacijų tvirtinimas. E, tai gavote e, elektroniniu paštu, bet nebuvo patikta pastabų. Todėl mum belieka padėkoti Jums už intensyvų darbą prieš atostogas. Norėčiau palinkėti sėkmingų atostogų ir prašau nepamirškite, kad elektroniniu paštu reikia siūsti e, pastabas pranešėjams ir reikia juos tai daryti dabar, nereikėtų e, atidėti iki paskutinės minutės, iki termino, nes tai palengvins mūsų pranešėjų darbą. Dėkuoju visiems ir linkiu gerų atostogų, nes tai yra paskutinis posėdis prieš uh, vasaros atostogas. Taigi, ponė pranešėjams, linkiu sėkmingo darbo, darbingo atostogų. Taigi, dar kartą visiems dėkui. Na ir noriu pasidžiaugti, kad sutaupėme 37 e, minutės. Taigi, labai dėkui.